Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, thank you very much for coming. I... Gerimas panas ir ponai, norėčiau patikoti visiems susirinkusiems. Norėčiau pradėti šį posėdį. Norėčiau pasveikinti ekscelenciją ambasadorį Elmazą Kamsejevą. Džiaugiuosi, kad galime pradėti klausimus dėl Jekonsarį pranešimo būtent e, susijusią su iššūkiais kylančiais ES ir Kazakstanui bendradarbiaujant. Mes pasikvietėme taip pat nemažai ekspertų. Taip pat e, norėčiau priminti, kad dabar šis posėdis vyksta tuo metu, kai mūsų komitetas savo pranešime kaip tik analizuoja rekomendacijas dėl dėrybų, dėl pagilintos ES ir Kazakstano partnerystės. Ir lapkričio mėnesį šis pranešimas, kuris yra susijęs taip pat su darybų įgaliojimais, e, e, bus priimtas plenarinėme posėdėje. Tai jau balsuosime. Žinote, kad, žinome, kad e, šiuose klausimuose mes išgirsime daugybę informacijos apie iššūkius, apie klausimus, apie problemas, ES ir Kazakstanui bendradarbiaujant. Ir būtent, e, žinoma, išgirsime ir apie daugybę galimybių, kurios susijusios ir ne tik su e, ekonominiais bei, polit, bei e, prekybos ryšiais, bet ir su mokslo bei švietimo klausimais. Pirmiausia, kas mums kelia susirūpinimą, tai yra žmogaus teisų būklė Kazakstane. Toliau tęsiasi tos problemos, kurios buvo E, susijusios su žiniasklaidos laisvė, su demokratijos principų laikymusi. Na, dėl to mes būtent ir parengėme šį savo pranešimą. Prieš suteikdamas žodį mm, kalbėtojams e, norėčiau suteikti žodį e, Paulo Bartoloci, mm, ES ir Kazakstano, Kirgistano ir Uzbekistano delegacijos vadovui, kuris taip pat ir, ir iš esmės e, kūruoja santykius su Tadžikistanu, Turkmenistanu ir Mongolija. Na, įsivaizduokite, koks didžiulis darbas tai yra. Taigi, kolega Bartolosė, jums suteikiamas žodis. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Brokui kuris e, suorganizavo šį labai mums svarbų seminarą. Deja, aš negalėsiu likti iki klausimų galo, nes e, turiu dalyvauti balsavime aplinkosaugos komitete. Tačiau bet kokiu atveju aš dalyvausiu e, šio, bent jau dalyje šio, seminar, šio seminaro dalyje, nes iš tiesų labai įdomus mums šiuo metu šis seminaras. Mes galim pasidalyti nuomonėmis ir mintimis susijusiamis su šitokia svarbia mūsų šalimi Kazakstanu. Iš tiesų, Kazakstanas yra labai svarbus partneris Europos Sąjungai. Ir dvišaliai santykiai plėtojami yra e, pakankamai pažangus, ypač politikos ir ekonomikos rytyje. Nuo pat e, Kazakstano nepriklausomybės mes bendradarbiaujame su Kazakstanu e, ir stipriname šitą bendradarbiavimą. Tai yra šalis, kuri atsirado nuo mm, po e, Sovietų sąjungos žlugimo ir per pasarosius 20 metų pasiekė pakankamai didelę pažangą ir daro didelę įtaką visam regionui. Gyvenimo standartai pagerėjo Kazakstane visų pirma e, dėl to, kad ten buvo atrasti e, žaliavų ištekliai. Be to, Kazakstanas atlieka svarbų vaidmenį kaip variklis Vidurinėje Azijoje. Dėl savo ekonominės plėtros Kazakstanas prisijėmė regiono lyderio vaidmenį ir jame vyksta e, svarbiausias dialogas tarp ES ir Vidurinės Azijos, tarp viso regiono. Labai svarbu, kad e, šis naujas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas tikrai būtų atidžiai išnagrinėtas ir įtvirtintas, mums reikia mm, kultūrinio ir ekonominio bendradarbiavimo tarp ES ir Kazakstano. Tačiau ne tik dėl ekonominių ir strateginių interesų, kurios puoselė abi, abi šalis, bet ir dėl to, kad e, kazakams būtų pristatytos mūsų vertybės, būtent e, tos vertybės, kurias mes sukūrėme per 50 metų bendradarbiavimo pačioje Europoje. E, mes turime e, parodyti kazahams, kad konfliktų negalima spręsti ir net neverta spręsti ginkluotų būdų. Turime padėti jiems vystyti demokratiją ir padėti, žinoma, užtikrinti žmogaus teisės. Taigi užduotis, kaip matote, laukia mūsų pakankamai nelengva. Uh, Mm, iš, iš esmės e, ta pažanga, kurios pasiekėme bendradarbiavime su Kazaku, nėra pakankama. Tačiau e, bet kokiu atveju dialogas turi būti vystomas, kad apskritai būtų kažkokia pažanga. Todėl mes turime labiau stengtis vystyti šį dialogą. Aš bent jau esu įsitikinęs, kad e, mes turime imtis nuoseklių ir subalansuotų veiksmų Būtent, kad būtų išspręsti konkretus klausimai, kurie rūpi abiems šalims. Tik tai dialogo pagalba ir tik tai keičiantis informaciją bei patirtimi, o ne tik konfrontuojant, mes galime pasiekti teigiamų rezultatų. Ypač kalbant apie demokratijos plėtrą ir, žinoma, žmogaus teisų apsaugą. Taigi mes turime kovoti su šiais iššūkiais kartu su kazahais, būtent, kad demokratinė pažanga būtų vystoma ir toliau, kad būtų užtikrinama laisvė Kazakstane ir kad gerėtų gyvenimo sąlygos šioje šalyje. Bendradarbiavimas gali padėti konsoliduoti ekonominį, kultūrinį ir politinį mūsų bendradarbiavimą. Taigi tas, tai gali paskatinti ir investicijas. Tačiau visą tai įvyks tik tai tuo atveju, jeigu mes remsimės bendromis vertybėmis. Ačiū, kolega. Dabar sutiksiu žodį ekspertams. Pirmiausia, norėčiau paprašyti pasisakyti e, ponę Marlen Laruel. Yra OIKAM e, mokslinė bendradarbė ir mm, e, Vašingtono universiteto Vidurinės Azijos programos direktorė. Ačiū, kad jūs atvykote pas mus. Džiaugiuosi, kad dabar galėsite mums nušviesti visą situaciją Vidurinėje Azijoje. Ačiū, dėkuoju už kvietimą ir už tai, kad suteikėte žodį. Kaip pirmoji kalbėtoja, norėčiau pakalbėti apie ryšį tarp demokratinės plėtros ir valdysenos ir saugumo. Man atrodo, kad Kazakstane dažnai demokratinė valdysena ir saugumas yra atsiejami ir saugumas siejamas paprastai liktai su santykiai su Afganistanu, nors iš tikrųjų valdysena ir saugumas yra labai susiję e, klausimai ir ES teisingai daro juos siejama, ypač, siedama ypač turint galvoje e, žmogaus teisės ir saugumą. Saugumas nuo 11 metų Kazakstane labai stipriai pablogėjo ir tai lik ir nauja tendencija, apie kurią reikėtų kalbėti su Kazakstano atstovais yra keletas klausimų, kuriais galima būtų kalbėti. Tris atrinkau. Pirma. Padėtis kalėjimuose ir sulaikymo vietose Kazakstane. Čia matome pasaulinę, gan, gan plačią tendenciją ne tik Kazakstane, bet ir visame pasaulyje, taip pat ir Europoje. Būtent kalėjimuose yra formuojami ir įvairiausių grupuočių, islamistų grupuočių nauji nariai. Ir ypač Kazakstane, kai kuriuose kalėjimuose, ypatingai mm, tam tikrose provincijose, tai tikrai vyksta ir tai kelia nerimo, ypač nepilnamečių sulaikymo įstaigose, nes matome tendenciją, kad kalėjimuose jauni e, įkalinti žmonės yra skatinami e, prisijungti prie atitinkamų radikalių organizacijų. Taigi reikėtų, kad Kazakstane būtų mokomi tie darbuotojai, kurie dirba kalėjimuose ir sulaikymo įstaigose. Tam prie to galėtų prisidėti ir ES institucijos, teikdamos pagalbą. E, kad būtų jie mokomi būtent dėl e, darbo kalėjimuose užtikrinant saugumą. Čia susiję ir su teisės saugos sistema, kuri nėra labai, labai nėra pakankamai tinkama. Taip pat trūksta ir politinės valios iš Kazakstano pusės, kad būtų pagerinta padėtis e, kalėjimuose, kad būtų kovojama su korupcija sulaikymo įstaigose. Ir tai yra svarbus saugumo klausimas, apie kurį reikia kalbėti su Kazakstano atitinkamom institucijom, užmėgsti dialogą ir tai daryti aktyviau ir efektyviau. Kitas saugumo elementas yra susijęs su saugumo tarnybomis tarptautinė bendruomenė turi suteikti didesnį dėmesį šiam klausimui, ypač ES. Žinome, policija ir saugumo kitos struktūros Centrinėje Azijoje yra labai korumpuotos ir korupcija. Korupcija e, kartais būna ir konkretaus asmens arba ji yra. Um, kartais būna tiesiog korumpuotos keletos, kelios grupės, kurios tarpusavį konkuruoja. Manau, kad čia ne tik tai demokratinės valdysenos klausimas, bet ir saugumo klausimas, nes jau keletą metų pastebėjome šitą tendenciją, bet um, maždaug nuo 10-11 metų ta tendencija įsitvirtino, kad yra tam tikra įtampa tarp nusikaltelių grupuočių ir, ir um, policijos institucijų ir jos konkuruoja dėl įtakos. Ir tam mm, kartais policija ir kitos pajėgos yra e, šešėlės ekonomikos, su kuria jie turi kovoti dalis. Taigi apie tai reikia labai aiškiai kalbėti, kai užmesgame dialogą su partneriais iš Kazakstano. Taip pat tai e, Policija ir saugumo pajėgos yra susijusios kartais, kartais taip pat ir su nelegalia migracija ir priekyba žmogo, žmonėmis. Ir Kazakstanas nori dirbti su tarptautinė bendruomenė šio klausimu, bet pirmiausia, manau, reikia kalbėti apie pačią sistemos e, korupciją. Jeigu saugumo institucijos nebus sutvarkytos. Žinoma, tai, tai nėra e, vien Kazakstano fenomenas, tai yra gan e, paplitęs fenomenas, būtent saugumo institucijų privatizavimas, bet šis, šį procesą, bet jau Kazakstane reikia labai atidžiai stebėti, nes, kaip sakiau, teisėjas auko sistema yra labai silpna ir paperkama. Labai dažnai saugumo institucijose dirbantis žmonės ir saugantis privačius, privač, privatų verslą ar kitus objektus, jie kartais yra policijos ar, kari, kar, kar, ar buvę policininkai, ar buvę e, kariškiai ir jie dažnai yra susiję su to pačiu verslu. Ir yra labai dėlis nebaudžiamumas saugumo institucijose. Ir tokia padėtis prisideda prie saugumo padėties pablogėjimo Kazakstane, ypač Kazakstano e, pietų vakaruose. Ir paskutinis e, punktas yra pasiruošimas klimato pramonės katastrofams. Kazakstanas labai aktyviai dirba šio klausimu, bet vis tiek dar labai daug reikia nuveikti, kad būtų e, pasiekta bent tokių, tokios pažangos kaip Rusijoje. Manau, kad šis klausimas kuo toliau tuo yra aktualesnis, nes į rizik, riz, pasiruošimo įvertinimas, įvertinimas, kaip yra pasiruošta reaguoti į katastrofas, yra, yra labai svarbus ir matome, kad vietoje auga nepasitikėjimas ir nepasitenkinimas tuo, kaip Kazakstane vykdomos kasdienės saugumo operacijos, kaip, pavyzdžiui, kila gaisras ar, ar, ar, ar, ar kila potviniai. Taigi visai šiais trim klausimais Kazakstane reikia labai daug ką nuveikti, ne tik tai stipriai ko, kovoti su, ko, su korupcija viešosios institucijose, bet ir kitose sritise dirbę, dirbti ir daug daugiau investuoti į žmogiškai, žmogiškai kapitalą ir, ir žvalgybą. Centrinės Azijos regionui labai svarbu naujai suformuluoti, kas yra žvalgyba. Kaip norime panaudoti žvalgybos tarnybas kad jos galėtų prisidėti prie visuomenės gerovės didinimo. Tai taip pat turi įtakos ir tam, kaip e, Kazakstanas dodojasi e, naujomis technologijomis, komunikacijos technologijomis, saugumui užtikrinti. Čia yra dar vienas klausimas, kuris iškyla, tai būtent kompiuterinis saugumas, kibernetinis saugumas ir vyksta e, taip pat ir dėrybos dėl kibernetinio saugumo. Taigi apibendrinant, Kazakstane yra problemų, kurios nėra unikalios - islamizavimas, e, kalėjimuose, saugumo privatizavimas, rizikos įvertinimas. Šitie klausimai yra svarbus ir kitoms šalims, taip pat ir ES. Bet Kazakstanas šitom problemom turi spręsti, šitom problemom turi dorotis labai ypatingoje aplinkoje. Todėl būtų labai gerai, jeigu kazahų, kazakų mm, vyriausybė matytų demokratinę valdyseną kaip pagrindinį ramsti. ES galėtų užmėgsti dialogą su, su Kazakstanu ir pabrėžti svarbą ryšio tarp prastos valdysenos ir saugumo. Čia galėtų būti tas punktas, kur abi, e, abi pusės galėtų uh, turėti tą patį interesą ir rasti naują apibriešti, kas yra saugumas ir kaip saugumas yra susijęs su geresniu, geresnė valdysena ir demokratijos plėtra. E, taigi tiek ir ačiū už dėmesį. Grazie, ringraziamo. Labai ačiū. E, pone Laruel, o dabar suteiksiu žodį ponui Žoftis, kuris e, yra Kazahstano e, tarptautinio žmogaus teisų ir teisės viršenybės biuro tarybos pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė, komiteto nariai, ponios ir ponai. E, prieš kelias dienas jaunas pareigūnas pareiškė, kad Kazahstanas ir policija yra tarptų uh, e, valstybių, kurios, uh, kurios, prieštarau, kurios neleidžia prieš opozicijai reikštis. Uh, e, bet to, mano nuomonė, toks neigiamas valstybės įvertinimas atspindi sudėtingą padėtį, ypač kalbant apie žmogaus teisės, teisės viršenybę ir demokratiją. E, Kazahstano pagrindinių teisų ir pilietinių teisų e, aptarime būtina paminėti neigiamas tendencijas. Per pastaruosius 15 metų nebuvo nei vienų rinkimų valstybėje, kuriuos būtų pripažinusi ES ar SBO rinkimų e, stebėjimo delegacija kaip teisėtus. Todėl nei parlamente, nei savivaldybėse nėra deramai atstovaujama visuomenė. Viena grupė Alkam, kurioje yra 16 tūkstančių narių, per pastarosius šešerius metus niekaip negali užsiregistruoti, todėl ji negali dalyvauti normalioje politinėje veikloje. Ir akivaizdu, kad administracija supranta, jog registracija partijos yra ne tik techninis procesas, bet ir juridinio statuso įgyjimo būdas. Tokiu būdu tarsi gaunama teisė kontroliuoti piliečius. Kazakste, e, tai, Kazakstane taikaus e, susirinkimo teisė yra ribojama. E, tokios laisvės žmonės negali naudotis. Pagrindiniuose miestuose vietos savivaldybių sprendimu parkai ir viešosios vietos yra tarsi ir paskirtos uh, E, piketams ir viešoms demonstracijoms. Iš esmės, tokios demonstracijos yra uždraustos, nes susirinkti žmonėms vienoje vietoje yra neleidžiama. Mm, per e, pastaruosius metus e, pilietinės organizacijos e, bandė pateikti daugybę paraiškų, organizuoti tokius, e, tokius susitikimus, bet visais atvejais tos paraiškos buvo atmetas. Kada tik taikios, e, taikų susirinkimai buvo organizuojami, nepaisant to, kad nebuvo jokių smurtinių veiksmų, jokio, jokių neramumų, po to jų organizatoriai būdavo areštuojami ir 15 dienų laikomi reštinėse. Be to, e, tokie organizatoriai areštuojami dar prieš susirinkimą. Kazahstano e, Kazastane yra dvi, e, du televizijos kanalai, kurie tarnauja vyriausybė ir atspindi vyriausybės poziciją, kantrios interneto svetainės tarptautinės yra blokuojamos ir sakoma, kad dėl opozicinės politinio pobūdžio tos svetainės negali būti priimtos. Priemus naują įstatymą reglamentą dėl tikėjimo laisvės ir religijos laisvės, e, tikė, religinių mažumų teisės dar e, labiau apribotos. E, net yra užfiksuota kankinimų atveju, užregistruota nemažai nusiskundimų ir kovos su kankinimais komitete pagal Junktinių tautų konvenciją kovai su kankinimu. E, yra nustatyti tokie pažeidimai, bet to yra pažeidžiama pabėgėlių teisų konvencija. Kazakstanas netenkina tarptautinių įsipareigojimų. Orhuso konvenciją pasirašusios šalis yra bent tris kartus deklaravusios, kad Kazakstanas pažeidžia tą konvenciją. Ir šių metų pabaigoje buvo paskel, yra ketinama svarstyti paskelbti įspėjimą Kazakstanui. Yra visa eilė sisteminių pažeidimų ir aš norėčiau dabar Žanguzin įvykius prisiminti ir ten opozicijos vienas atstovų yra teisiamas kaip tik šiuo metu. Taip pat norėčiau sureaguoti vakar Kazakstano ambasadoriaus pasakytus žodžius per Europos parlamento klausimą apie Centrinę Aziją. Europos parlamentas jau yra prieėmęs rezoliuciją apie Žanguzį įvykius. Prašo kalbė, pirmininkas kalbėti lėčiau, nes išversti yra neįmanoma. Kadangi Europos parlamentas jau priėmė rezoliuciją apie įvykius Žanguzy ir išreiškė susirūpinimą dėl politinės opozicijos veikėjų traktavimo, aš norėčiau išreikšti savo poziciją, savo nuomonę apie šios įvykius ir pristatyti paskutinius pokyčius. Kaip žinote, Streikai, bado streikai, protestai, demonstracijos Žanguzin e, mieste darbininkų buvo vykdomos beveik 8 mėnesius. Nepaisant to, vietos valdžia bandė nuslopinti. Buvo įsteigta e, speciali taikinimo komisija, tačiau normalaus dialogo nebuvo. Daugiau negu tūkstantis darbuotojų dalyvavo tose e, streikuose per visą tą laiką streikuojantis darbuotojai e, nesijėmė smurtinių veiksmų ar, ir neskatino smurto. 2011 metais per Kazakstano nepriklausomybės dieną e, vietos valdžia nusprendė e, suorganizuoti piliečių demonstraciją, tokį mitingą, uh, E, pažymėti nepriklausomybę, tačiau e, taikus e, susirinkimas virto protestu, buvo imtasi smurtinių veiksmų, buvo nusiauktos gatvės, parduotuvės ir panašiai. Buvo pasinaudota atvira ugnimi prieš taikius piliečius ir 15 žmonių žuvo administracija nevykdė ištamių atvirų žanuzį įvykių tyrimo ir nepaisant to, kad tarptautinės organizacijos, o ir e, Europos parlamentas yra reikalavę tokio tyrimo. 2012 m. pirmoje pusėje buvo iškelta keletas baudžiamųjų bylų prieš e, darbininkų aktyvistus, e, netgi yra užfiksuota kankinimo ir nederamo elgesio su jais atveju. Penki policijos pareigūnai taip pat yra patraukti baudžiamojimo atsakomybin ir vėliau jie bus baudžiami. Tačiau iki šiol dar neaišku, kas davė nurodymą naudotis e, tokia jėga ir kodėl policija nepažabojo tokios jėgos. E, Turėkia nustatyti policininkus, kurių, dėl kurių veiksmų žuvo žmonės ir svarbu, kad tie policininkai būtų nubausti uh, taip pat kaip ir streikavusieji. Šiuo metu Aktau mieste vyksta mm, baudžiamosios bylos nagrinėjimas prieš darbininkų sąjungos aktyvistus. E, jie yra apkaltinti tuo, kad bandė e, nugriauti, sugriauti konstitucinę tvarką. Aš e, tą teismo procesą stebiu nuo pat pradžios Jau šešerius metus ši partija bando užsiregistruoti, per visą savo egzistavimą ši partija nei karto neskursė smurtinių veiksmų, nesėmė smurto, ji yra parlamentinio pobūdžio partija, kuri bando pasipriešinti e, esamai tvarkai ir reikalauja pokyčių. Vietoj to, kad e, leistų tai partijai veikti, jiems prieštaraujantį naudojasi sovietiniais šūkiais, ir e, kaltina juos politinės tvarkos pažeidimu ir panašiai. Tarptautinės organizacijos, užsienio valstybių vyriausybės ir Europos parlamentas e, tai įvardino kaip e, nederamus veiksmus. Europos e, parlamento nario Paul Murphy sprendimas taip pat e, įvertina padėti Kazakstane negerai. Matome, kad Kazakstane opozicija stiprėja. Ir jeigu šioje byloje, kurią aš minėjau, bus priimtas e, sprendimas šį žmogų nubausti, tai bus e, rimtas pasikeisinimas į žiniasklaidos laisvę. Žinome, kad artėja partnerystės ir bendravimo sutarties tarp ES ir Kazahstano pabaiga. Todėl aš dabar norėčiau paprašyti jūsų, kad jūs kreiptumės į Kazahstano valdžią ir e, priversumėt juos e, pasiaiškinti dėl tarptautinių, e, dėl žmogaus teisų pažeidimų, dėl teisės viršenybės principų pažeidimų ir pareikalautumėt uh, žanūzį įvykių nepriklausomo tyrimo. Taip pat turėtų būti peržiūrėmi uh, E, tam tikrų bylų e, dokumentai ir užtikrinta netrukdoma politinės e, opozicijos ir nepriklausomos žiniasklaidos veikla. Ačiū. Grazie del suo contributo. Ačiū už šį pranešimą. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Šmits. Jie yra E, mokslo ir politikos fondo mokslinių tyrinių e, direktorius pavaduotoja. Ačiū už sutiktą galimybę man pasisakyti apie mūsų ES ir mūsų, ir mūsų svarbiausio strateginio partnerio Tėvinė Azijoje santykius. Visų pirma, čia aš pirmas dalykas turėčiau pabrėžti, kad e, svarbu tai į tai atsižvelgti, Visų pirma, kalbant e, integracijos į e, globalę ekonomiką srityje. Ir kitas dalykas tai yra politinė situacija. Nes e, panas Nazarbajevas, Kazakstano mm, prezidentas, jis praktiškai gyvos galvos išrinktas yra mm, Kazakstano prezidentu. Tačiau kai mes galime vis dėlto išgauti naudos iš bendradarbiavimo su Kazakstanu. Uh, Taigi, vienas dalykas tai yra tai, o kitas dalykas tai yra mm, įsipareigojimai. E, e vis dėlto taikyti teisės viršenybę ir eiti demokratijos keliu nebuvo išpildyti. Mm, Kazakstano įvaizdis kaip e, mm, stabilumo e, inkaras Vidurinė Azijoje pradėjo byrėti praktiškai praėjusiais metais arba pra, pastaraisiais metais. Pirmiausias, pirmiausia, e, visų pirma, pramoninio Kazakstano e, problemos e, susijusios su darbuotojų streikais ir nubaustais darbuotojais. Kitas dalykas tai yra suimti, suimti protestuotojai, kurie yra, tar, kurie yra kankinami, nepaisant uh, 99 metais Kazakstano pasirašytos Junktinių tautų konvencijos prieš kankinimą. Kitas dalykas - tai intelektualai, pilietinės visuomenės aktyvistai, žurnalistai, e, kurie drįsta atvirai e, kritizuoti Kazakstano valdžią, yra taip pat persekėjami. Dar vienas dalykas, e, nepaisant vyriausiojo komisaro žmogaus teisio klausimais jungtinių tautų raginimo atsisakyti kankinimo ir paisyti žmogaus, žmogaus teisų, vis dėlto yra persiekėjami e, atitinkamų partijų, kaip pavyzdžiui, alga e, vadovai. Tai, okay. Iš esmės, e, Kazakstanas savo pužiamoje teisėje netgi nesilaiko minimalių standartų skirtų užtikrinti tvarkai. Valdžia yra naudojama tik tai politiniams tikslams siekti įvairūs e, įvykiai rodo e, pakankamai aiškiai, kad politika Kazakstane yra m, mm, diktuojama vis dėlto išlaikyti galios poziciją ir bandoma e, įtakoti politinius procesus tiek iš apačios, tiek iš viršaus. Taigi salafistai e, Kazakstane e, kelia galvą. E, Kazakstano bankas siekia tapti regiono lyderiu ir e, bando tai įtvirtinti įvairiais e, būdais Kazakstano visuomenėje atitinkamas socialinės grupės yra išstumiamas iš e, valstybinio gyvenimo. Be to, nepriklausoma opozicija taip pat yra persekiojama ir išstumiama iš visuomeninio gyvenimo. Todėl vis sudėtingiau iš, išlaikyti dabartinę stabilę politinę situaciją ir bandyti spręsti konfliktus taikiu būdu. Taigi e, dabar e, iš esmės e, šitas mm, stabilumas gali būti užtikrinamas tik keliais būdais. Taigi mes, ES, turėtume įtvirtinti savo Vidurinės Azijos strategiją, kuri jau egzistuoja penkerius metus ES mm, turėtų pasakyti, kad e, žino, kad politikos e, priemonės, kurios yra naudojamos, yra neadekvačios. Jos yra netinkamas išspręsti tinkamas politinės problemas, ne tik Kazakstane, bet ir kitose kaiminėse valstybėse. Viena vertus, ES yra įsipareigojusi mm, e, priartinti Vidurinės Azijos valstybės prie mm, atvirų visuomenių, prie demokratijos. Ir visų pirma, įtraukti E, valdžios atstovus į dialogą. Kitas dalykas - politika ES siekia užtikrinti stabilumą. Būtent ekonominio ir saugumo e, bendradarbiavimo, tai yra būtent bendradarbiavimas su šias rytise ir e, stengiantis ir saugoti disidentus nuo politinio persekėjimo. Taigi dabar reikia stengtis iškviesti, išvengti tokių politinių situacijų, kaip, pavyzdžiui, autoritariniai vadovai, kaip prezidentas Nazarbajevas siekia e, dominuoti praktiškai visose srityse ir užgneušti visus laisvės požemis, tai būtent e, žodžio ir spaudos laisvę. Taigi, Iš esmės valdžia yra pakankamai centralizuota Vidurinės Azijos valstybėse, todėl dar rizikingiau yra remtis egzistuojančiais e, šių šalių režimais. Taigi, baigdama, aš norėčiau e, pasakyti kelias išvadas. Tai būtent e, išvadas dėl mano argumentų susijusių su partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimais. Europos parlamento rezoliucija, kuri buvo priimta 2012 metų kovo mėnesį, kaip tik ir skelbė svarbę žinę, kad tiek ES, tiek Kazakstanas e, galėtų pasinaudoti iš gilesnės ekonominės e, partnerystės. Tačiau e, dėrybose turėtų būti pabrėžiamos politinės reformos. Ir pažanga šių dėrybų turėtų būti mm, susijusi su mm, Kazakstano taikomomis reformomis bei pažanga, siūloma gerbent žmogaus teisės. Tai yra iš ankstinė sąlyga bet kokiam prasmingam bendradarbiavimui. Galbūt atrodo senamadiškai, tačiau iš esmės reikia mm, tam tikro moralinio pagrindo. E, bet e, e, iš esmės mes negalima remti be e, nemoralios e, valdžios. Aš manau, kad e, mes turėtume atsižvelgti į kelis principus, kuriuos aš norėčiau dabar išvardyti. Pirmiausia, mažiau yra daugiau. Mes neturėtume siekti tik tai paviršutiniško bendradarbiavimo. Reikia nustatyti prioritetus. Tai reiškia reikalingas, principingas dialogas tarp ES ir e, Kazakstano, kogi ES tikisi iš ekonominio bendradarbiavimo su Kazakstanu, taigi kokia nauda mūsų laukia iš šito bendradarbiavimo. Reikia persvarstyti e, šitą, šitą naudą ir ją išnagrinėti. Kitas dalykas, e, šita diskusija turėtų būti pagrįsta ne vien techninėmis, bet ir politinėmis nuostatomis. Tai būtent, kad mūsų, mūsų sėtų bendros vertybės. Ir žinoma, įsipareigojimas laikytis tų vertybių turėtų būti pagristas ne deklaracijomis, bet e, konkrečiais žingsniais ir veiksmais. Dėkojame už pasisakymą. Dabar norėčiau steikti žodį ponui Tobijas Bauman. Jis pirmininkavo Rusijos e, rytų, pietvakarių Europos, Turkijos, Centrinės Azijos asociacijai Vokietijos pramonės rūmose. Ačiū. Norėčiau vokiškai kalbėti, jeigu galima. Taigi, kas e, nesupranta vokiečių kalbos, prašau užsidėti ausines. Ähm, Ačiū už kvietimą dalyvauti šioje diskusijoje. Aš uh, Mm, pirmiausia, atkreipsiu dėmesį į Vokietijos e, ekonomistų ir ekonomikos požiūrį. Tačiau tai, ką aš pasakysiu, svarbu ir visai Europos Sąjungai. Jeigu mes e, e, nutiesime tam tikrą proporciją. Ir žinoma, aš atkreipsiu dėmesį kai kurios aspektus susijusius su Kazakstanu. Kazakstanas tiek Europos, tiek Vokietijos ekonomikai yra svarbiausias partneris Vidurinėje Azijoje. Iš tiesų, nuo pat pradžių nebuvo taip. Didžiausia valstybė Vidurinėje Azijoje a, turėjo neblogas perspektyvas, a, palyginti pavyzdžiui a, su Uzbekistanu, bet Uzbekistanas turi 27 milijonus gyventojų. Ir Uzbekistanas iš pažiūrų buvo traktuojamas kaip svarbiausias partneris. Tačiau Kazakstanas turi daugybę gamtos išteklių, Todėl 10-metyje Kazakstanas pralenkė kaip regiono ekonomikos lyderis Uzbekistaną. Ir, nu, sakykime, daugiausia, beveik 90 procentų iš esmės prekybos su vidurinės Azijos valstybėmis įvyksta per Kazakstaną arba su Kazakstanu. Taigi Kazakstanas yra, tiksliau, jo ekonomika yra pakrista iškasamomis gerybėmis, tai būtent metalai, nafta. Vokietija kaip tik e, ir dalyvauja mm, bendradarbiavime su Kazakstanu, užimdama 25 arba 30 procentų apskritai e, visos prekybos apimties iš visos Afri e, Europos valstybių. Būtent kas yra importuojama, tai yra metalai, ir e, kitos naudingos iškasenos. Tai reiškia, Kazakstanas daugumai Europos e, įmonių yra mm, vienas e, iš didžiausių gamtos išteklių tiekėjų, nors ten, sakykime, tos įmonės nebando kurti savo atstovybo arba gaminti kažko. Kazakstano bendras vidaus produktas vėl auga po finansinės krizės, tai yra Nu, tai yra nuo 5 iki 6 procentų kasmet. Importas išaugo 56 procentais, eksportas 50 procentų. O dabar mm, dvi šalis prekybos apimtis sudaro 29 milijardus eurų tarp ES ir e, Kazakstano. Dabar matome, kad uh, eksportas į Kazakstaną auga daugiau e, negu importas iš Kazakstano. Tai yra būtent šitas eksportas išauga 16 procentų. Galbūt e, pateiksiu kelias palyginimus. Pateiksiu kelias e, skaičius. Mūsų dvišalius prekybos santykius, tai ir Vokietijos ir Kazakstano, sudaro 6,5 milijardai eurų. Na ir e, kaip palyginimų pateiksiu skaičius, kaip mes bendradarbiavame su Rusija, tai yra 75 milijardai eurų sudaro mūsų prekybos apimtis su Rusija, taigi 10 kartų praktiškai daugiau. Taigi dabar didžiausias iššūkis yra modernizuoti mm, Kazakstano infrastruktūrą, technologinius procesus, medicinos sveikatos priežiūros. Tai reiškia, Kazakstanas yra labai įdomus Europos įmonėms ir Europos valstybėms ir galiu jos pasinaudojant galimybę investuoti į Kazakstaną. Kaip aš jau pradžiau minėjau, Kazakstanas įgauna vis daugiau galio ir vis daugiau pajėgumų, jis gali finansuoti įvairius investicinius projektus, būtent remdamasis e, parduodama nafta ir e, pajamomis iš e, iškasamo išteklių. Ir kuo daugiau auga kainos už natūralius gamtos išteklius, tuo geriau sekasi, žinoma, ir Kazakstanui. Ir kartais netgi bendradarbiavimas su Kazakstanu yra matuojamas tokiais skaičiais, kurie daugiausia pagristi vis dėlto naftos kainos sviravimu. Žinoma, yra ir tam tikrų problemų. Mes jau girdėjome iš kolegų, kad e, sprendimai Kazakstane priimami neskaidriai, vyriausybė taiko e, savanaudišką politiką, e, yra tam tikrų kliūčių, biurokratijos, korupcija iš, yra išvešėjusi Kazakstane. Mes matome, kad e, iš tikrųjų Kazakstane sunkiai sekasi mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Daugelį ekonomikos ryčių yra užėmę monopolistai, monopolinės struktūros, yra, jos žinoma pagristos e, e, privačiais verslo metodais, tačiau valstybė jas kontroliuoja. Todėl apskritai galimybės įsitvirtinti Kazakstane yra netokios jau geros. Žinoma, Kazakstano vyriausybė siekia tam tikros strategijos. Ji nori e, išvengti priklausomybės nuo e, naftos ir gamtos išteklių. E, Kazakstanas ir vyriausybė teigia, kad nori tapti gamybos vieta, kad ten turėtų būti daugiau gaminama, kad ekonomika turi būti diversifikuojama, Tačiau to vis dar nėra ir Kazakstane iki šiol nieko per daug negaminama. Ir jis, e, kiek aš dar laiko turiu? Šešios minutės ar keturios minutės. Taigi, tiesiog toliau. Taigi, sunkumai yra susijęs su tuo, kad e, apskritai sąlygos e, verslininkams yra suteikiamos, suteikiamos nelabai geros investuoti pakankamai sunku Kazakstane. To iki šiol Kazakstano partneriai nesuprato. Nu, nors kliūtis yra akivaizdžios. Mm, kaip jau sakiau, e, Vokietijos vyriausybė yra sudariusi su, su Kazakstanu e, tam tikrus partnerystės susitarimus, kad galėtų pasinaudoti e, importuojama iš Kazakstano nafta. Taigi bankų krizė vis dar egzistuoja Kazakstane. E, kitas dalykas yra muitų sąjunga, kuri taip pat e, e, turi tam tikrą poveikį mūsų bendradarbiavimo ir, žinoma, poveikį turi ir būsimas Kazakstano stojimas į pasaulio prekybos organizaciją. Dėkojame už pasisakymą. Dabar stikime žodį ponui Japui Vyninui. Tarptautinės priekybos sąjungos konfederacijos direkt, generalinio direktorius pavaduotojas. Ačiū pirmininkė. Kai Kazakstano prezidentas Nazarbajevas pristatė savo idėjas apie socialinį Kazakstano modernizavimą, kurie, kurie buvo vienami 20 žingsnių link atnaujintos visuomenės, mums iškart kilo klausimai, su kuo jisai žengs tuos 20 žingsnių. Tarptautinė priekybos sąjungų konfederacija, kurią aš atstovauju, dirba su dviem e, priekybos sąjungų federacijomis Kazakstane. Abi jos e, norėtų būti ir tartautinės konfederacijos narėmis, bet dar nėra priimtos. Mūsų organizacija atstovauja 2,1 milijoną um, žmonių. Ir jie teigia, kad um, atstovavimo 28 procentus darbuotojų regione. Priekybos sąjungos yra apribo, jų, jų darbas yra apribojamas e, vyriausybės darbo teisės aktų, kurios, apie kurios galima pasakyti, kad jie yra labai sudėtingi ir visiškai nelank, nelankstus. profsąjungos e, neturi jokios dialogo patirties. Pagal teisės aktus profsąjungos negali ginti darbuotojų e, teisių. Kazahstanas ratifikavo E, įvairias sus, įvairius ko. Tarptautinės darbo organizacijos dokumentus, bet iki galo jų neįgyvendino. Regiono didžiausia problema, kur 12, nuo 12 iki 16 žmonių žūsta. Didžiausia tragedija įvyko, kai 12-16 žmonių žuvo susidurime tarp vyriausybės atstovų ir prosąjungos atstovų. Taip pat e, labai dažnai yra imimasi priemonių visiškai be jokių dėrybų ir labai griežtai taikant teisės aktus. Dar viena problema yra visų šio konflikto šalių nekompetencija. Profsąjungos yra per silpnos, neturi jokios patirties. Ir dažnai turi veikti labai pavojingoje aplinkoje, kur galioja labai griežti įstatymai, kurie taikomi labai griežtai, bet kartu jų ir nesilaikoma ir dažnai yra elgiamasi labai žiauriai, nesi, ne, nesėdama prie dėrybų stalo. Net investuotojai į šias įmonės, jie tyli ir nesima jokių, asme, jokių veiksmų. Vyriausybės e, institucijos bijo, kad uh, tokie nepastenkinimai gali e, privesti prie atit, tam tikro arabų, pasaulio, arabų pavasario atitikmens Kazakstane. 2011 metų padėtis Kazakstane e, puikiai atsispindi jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo institucijos dokumente. profsąjungos tengiasi dalyvauti e, dėrybose, bet jie negali suvaldyti streikų ir kitų judėjimų. Darbuotojai jų, jais nepasitikė. Ir kiti imasi vadovauti šitiems judėjimams reikėjo tam nemažai laiko, kad profsąjungos, kas nesuprato, kad jiems reikia pagalbos iš tarptautinių profsąjungos konfederacijų, federacijų ir konfederacijos. Ir kad pradėtų į, į tos konfliktus žiūrėti ne kaip kažkokius incidentus ir ne tik tai į vidinę problemą. Uh, Kartu su ekspertais iš tartautinės profsąjungų organizacijos padarėme išvadą, kad nelankstus ir per daug griežtas, griežta darbo teisė yra apri, ap, apriboja teisę streikuoti. Ir praktiškai Kazakstane neįmanoma streikuoti legaliai. Ir visus 20 Kazakstano nepriklausomybės metų e, nebuvo tokios teisės ekspertų komitetas TDO e, reikalavimų įgyvendinimo reikalavo Kazastano kelis kartus pakeisti darbo teisės aktus ir galų gale buvo užmėgstas dialogas, kad būtų pradėtas keisti e, darbo kodeksas, profsąjunga reglamentuojantis, profsąjungų veiklą reglamentuojantis įstatymai ir panašus įstatymai. Šitas procesas dabar kaip tik ir vyksta ir vyriausybė neseniai pateikė pateikė projektą pakeitimų, būtent šių dokumentų, bet kol kas tie pakeitimai netrodo pakankami. Nors yra šiek tiek ir padaryta pažangos, bet šiuose naujose dokumentuose būtų netgi daug griežtesni reikalami profsąjungų įsikūrimui ir veiklai ir daug griežtesnės sankcijas, ten, sankcijos ten numatomos nelegaliems streikams. Didžiausia profsąjunga Kazakstane, kuri pasisako už įstatymą ir tvarką pagal Kazakstano e, tradicijas, nepritarė šiam dokumento projektui ir protestuoja prieš vis didėjantį vyriausybės atstovų kišimasi į profsąjungos e, darbą, kuri, kuris padidėjo po tos didžiosios tragedijos, Zano, Zanaozen tragedijos. Tai teikia vilties, kad e, profsąjungų e, reformų procesas Kazakstane iš tiesų prasidėjo. Tarptautinė profsąjungų konfederacija irgi ėmėsi darbo dėl kovoti už profsąjungų teisės Ir dabar kreipiame daug tesnį dėmesį šiam regionui negu praeitie, žinoma, jau yra šiek tiek vėlu. Prašymas tapti tarptautinės konfederacijos nare. Paprašus tapti konfederacijos nare, Kazakstano tinkama federacija gavo pasiūlymų iš mūsų pusės, kaip e, performuoti šitą organizaciją, kad ji būtų demokratinė ir labiau demokratinė ir tarnautų darbuotojams, o ne, o ne tiek vyriausybei. Yra ir, ir mažesnių profsąjungų Kazakstane ir turės mažosios bendradarbiauti su didžiosiomis, kad įvyktų pakeitimų. Bet be tinkamos teisinės bazės, be pagarbos profsąjungų vaidmeniui gali e, ateinančių artimiausių metų regione padaugėti e, konfliktų susijusių su darbo teisėmis. Kalbant apie ES ir, ES ir Kazakstano bendradarbiavimą, mes, mus domina e, demokratiniai ir socialiniai standartai, nes manome, kad Kazakstane šioje srityje Europos standartai nėra gerbiami, jų nėra laikomasi. Kalbama apie, kalbant apie bendradarbiavimą tarp ES ir Kazakstano, norėtumėm paprašyti griežtų sąlygų, pagal kurias būtų, kuriomis būtų reikalaujama iš Kazakstano pusės gerbti visus tarptautinius įsipareigojimus ir teoriškai, ir praktiškai, ir teisinę, e, teisinę bazę, darbo kodeksą, profsąjungų, profsąjungų veiklą, reglamentuojančius įstatymus priderinti ne tik tai raštu, bet ir praktikoje prie tarptautinių įsipareigojimų. Ačiū. Ben, ringraziamo Kągi, ačiū. Dėkuoju šį pasisakymą. O dabar aš norėčiau suteikti žodį ir pirmininko kėdę užleisti, nes turiu išeiti į balsavimą. Lisa Jakonsari, kaip AFET komiteto pranešėja, perims mano vietą ir užbaigsią diskusiją. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Ačiū už tai e, visiems ekspertams, kad jie pasidalino savo kvalifikaciją ir privertė mus pamastyti. Buvo labai įdomu uh, jūsų išklausyti, kaip pranešėja rengianti dokumentą dėl uh, dėrybų dėl partnerysės ir bendravimo sutarties, galiu pasakyti, kad mes einame teisingų kelių. Dabar kaip tik yra rengiamos rekomendacijos, kurios leis užbaigti kompromisus kartu su šešėliniais pranešėjais. Kovo mėnesio rezoliucijoje ir dabar savo rekomendacijose nuolat akcentuojame, kad pažanga darybose dėl partnerystės ir bendradarbiavimo PCA sutarties turi būti susieta su politinių reformų pažanga ir e, valstybės nuoširdžių įsipareigojimų įtvirtinti žmogaus teisės ir demokratiją. Tai yra viena iš mūsų rekomendacijos e, detalių. Paprašyme, kad ES paremtų šią e, Kazakstaną teisininkų mokyme, turėtų aktyvinti švietimo srities mainus, taip pat turėtų e, padėti ir um, pamokyti Kazahstaną įgyvendinant labai gerai parengtą žmogaus teisų veiksmų planą, kuris dar nėra įgyvendintas. Vienas iš svarbiausių dalykų yra saugumas. Kaip mane ponė Marlene Laruel sakė, turime kalbėti apie išorės ir vidaus saugumą. Kazahstanas galėtų tapti lyderę e, regione užtikrinant e, stabilumą ir saugumą. Tačiau dabar e, yra pasiektas tas taškas, kai valstybė reikia užtikrinti ir išorinį, ir vidaus saugumą, ir valstybės viduje, ir su kitomis šalimis. Kazahstanas pats turi suprasti, kad turi įtvirtinti demokratiją, įgyvendindamas e, Europos ir kitus tarptautinius įsipareigojimus, kurie yra prisimti. Realusis tų įsipareigojimų ir sukurtų planų įgyvendinamas yra e, nevykdomas ir jis netitinka deklaruojamų tikslų ir deklaruojamų e, darbų. Aš e, galiu pasakyti, kad e, tokioje totalitarinėje politikoje e, primetimas iš viršaus į apačią nebegali būti taikomas. Visame pasaulyje tai e, pasitvirtina, nebegali tokių dalykų egzistuoti. Mano klausimas būtų toks, kaip ES, kaip Kazahstano didžiausia ir patikimiausia investuotojų ir priekybos partnerė, kaip girdėjome, galėtų padėti Kazahstanui visapusiškai e, eiti modernėjimo keliu, užtikrinant vidaus saugumą, realius demokratinius procesus E, kaip galima užtikrinti, kad bus gerbiamas žmogaus teisės, žmogaus orumas ir lygybė. Taip būtų sukūriamas naujos galimybės piliečiams, ypač jauniems žmonėms. Aš turiu aš Suomijos e, transliuotojo vieno esu, e, e, e šiandien buvau paklausta, kaip atrodys ES po dešimties metų. Tokį patį klausimą aš, aš galėčiau pateikti svečiams e, iš, e, iš įvairių ekspertų organizacijų. Kaip jūs įsivaizduot, kaip Kazahstanas atrodys po dešimties metų? Kaip jūs matote Kazahstano ateitį? Gal labai sudėtingas tas klausimas, bet jis dabar mano galvoje sukasi. Uh, Vienas dalykas, kuriam turi būti taikoma nulinės tolerancijos politika, yra kankinimai. Čia mes turime aiškę poziciją pareikšti savo politiniuose dokumentuose. Mano klausimas būtų toks. Jūsų nuomonė, kaip ES galėtų padėti Kazahstanui, kad būtų užtikrinta, jog kankinimo atvejai daugiau nepasikartos? kokių priemonių reikia imtis. Ar jūs manote, kad ES galėtų suvaidinti vienokį ir kitokį vaidmenį? Aš esu tikra. Pirmininkė neberanda. Ar yra az, uh, e, Kazakstano ambasadorius čia? Suteiksiu žodį Kazakstano ambasadoriui, gal jūs mano klausimus atsakysit. But uh, perhaps uh, Mr. Gal ponia Nikolai iš Alde frakcijos pirmiau pasisakys. Ačiū ponė pirmininkė. Dėkuoju iš jūsų suteiktą žodį ir už dėkuoju iš renginį. Tai buvo labai konstruktyvus ir informatyvus renginys. Labai gerai subalansuotas e, jūsų pasirinktas požiūris pranešime ir tai yra teisingas vertinimas. Dėja, padėtis Kazakstane išlieka labai delikati, nors e, mums gal ir nepatinka dauguma e, Kazakstano vadovų priimamų sprendimų. Mes turime suprasti, kad Kazakstanas yra mūsų partneris. Kaip kažkas iš ekspertų sakė, Kazakstanas yra partneris e, su keletą ES valstybių narių ir tos realybės negalime ignoruoti. Tam, kad e, pasiektume e, palankių rezultatų, turime pripažinti, kad Kazakstane yra ir teigiamų pusių. E, tai, kad jungtinės tautos įsikiša krizių atvejais yra labai geras dalykas. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad pažabojamas smurtas, jeigu tik jis pasirodo. Dar vienas dalykas e, - kalinių paleidimas turi būti reikalaujamas ir apie tai mes kalbame savo rezoliucijoje. Be bejonės reikia padaryti daugiau. Negalime leisti, kad būtų daugiau žmonių areštuojama, turim reikalauti visiško informacijos atskleidimo, žurnalistų, politikų paleidimo, turiu galvoje su krize susijusių žurnalistų ir politikų. Bet kad visą tai pasiektume, turime dėrėtis su ta vyriausybė Ir tą reikia daryti labai pozityvioje dvasioje. Aš visuomet e, pasisakau už tai, kad e, mes dirbtume, jeigu kas nors iš mūsų prašo pasidalinti savo vertybėmis. Mes turime juos įtikinti savo vertybėmis ir tiesiog turime pasireikšti tame krašte. Todėl aš labai palankiai vertinu dėrybas ir jų galima, galima baigti. Kitaip, jeigu mes pozityviai nevertinsim šių dėrybų, iškils labai didelė grėsmė, kad viso regiono in, infrastruktūros integravimo projektas taps realybė. Turbūt niekas ES nenorėtų, kad taip atsitiktų. Jeigu taip atsitiks, mes nebegalėsim prašyti daugiau demokratijos, žmogaus teisų ir teisės viršienybės dominavimą. Europos Sąjunga yra vienintelė, e, kuri lei, sugebėjo pakeisti areštuotojų pasmenų padėtį ir kuri gali to reikalauti. Bet tam, kad mes išlaikytume savo poziciją, neturime tik kritikuoti, mes turime imtis tam tikrų veiksmų. Aš esu už tai, kad būtų nusiusta um, padėties išsiaiškinimo grupė į Kazakstaną ir aš taip pat sakau, kad turėtume remti opoziciją ir žurnalistus labai konkrečiais būdais kai reikalavome žmogaus teisų ir teisės viršenybės taikymo, turime konkrečiai ir tiesiogiai remti e, opoziciją, ypač Kazakstane. Ačiū. Oh. Ačiū. Aldė šešėlinė pranešėja, ponė Nikolai turėjo išeiti, todėl aš suteikiau jai žodį, o dabar žodis ambasadoriui. Honorable Chairman, thank you very much. Gerbama pirmininkė, dėkoju. Norėčiau paprašyti, kad man suteiktumėte žodį po diskusijų. Ar galima būtų paprašyti, kad suteiktumėte žodį po diskusijų? Sure now... Žinoma, galima, sako pirmininkė. Kil Nilsen, Žaliųjų frakcijos pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Manau, kad šis klausimas labai svarbus. Labai svarbu, kad mes ieškome ryšių. Ir aš labai džiaugiuosi ir esu labai patenkinta ekspertų pasisakymais. Mes e, visi e, jų dėka susidarėme labai įdomų ir turtingą padėties Kazastane vaizdą. Džiaugiuosi, kad tarp mūsų yra ponas Žoftis, kuris buvo paleistas iš kalėjimo E, džiaugiuosi, kad parlamente yra tiek daug žmonių, kurie mobilizavosi, kad šis žmogus būtų išlaisvintas. Todėl aš džiaugiuosi ir jį asmeniškai sveikinu. O dabar aš norėčiau sugrįžti prie to fakto, kad dar Kazakstane yra labai daug nuomonės kalinių, kurie taip pat turėtų būti paleisti. Naujas ESBO Naujoji ESBO ataskaita ir National Democracy instituto ataskaita kalba apie pono Kozlovo bylą. Aš asmeniškai e, šią bylą labai domiuosi. Dėl kokios priežasties? E, aš pona Kozlovą buvau pasikvietusi į klausimą, kurį organizavau Strasbūrė 2011 m. lapkričio mėnesį. Ponas Kozlovas e, dėl savo bylos susidūrė, e, per savo bylą susidūrė su kaltinimu dėl to, kad dalyvavo Europos parlamento klausime. Ir 2011 metų klausimo metu buvo padarytas jo pasisakymo e, protokolas, stenograma ir mes perdavėme tą informaciją jo bylai, tačiau jo bylos nagrinėtojams. Tačiau, kolegos, aš noriu pasakyti, kad tai yra skandalingas atvejis. Prieš tokius dalykus mes turėtume absoliučiai būtinai pasisakyti. Mes savo demokratinėje asamblėjoje pripažįstamoje kaip demokratiškas parlamentas privalome organizuoti atviras diskusijas, kad ir šiandien e, matome, kad tarp mūsų yra Kazahstano ambasada. Aš e, labai gerai žinau, kad taip ir turi būti. Jeigu valstybės atstovai yra kviečiami dalyvauti ir po to jie yra areštuojami, jiems iškeliamas bylas, mes e, e, būsime priversti organizuoti uždarus viešuosius klausimus. Tai yra labai apgailėtina. Demokratinės diskusijos turi būti atviros ir mes šiam principui pritarėme visapusiškai. Ir, uh, ponas ambasadorius, aš tikiuosi apie tai kalbės. Aš tikiuosi, kad jis ir mano pasisakymą, mano pasiūlymą šiuo atveju labai kruopščiai sustenografuos. Ir aš norėčiau, kad ponas Kozlovas būtų labai greitai paleistas. E, Strasbūrė vykusio klausimo metu buvo ir žurnalistas ponas Vinjavskis. Jis taip pat po šio klausimo buvo areštuotas, dabar jis jau buvo paleistas. Bet jeigu kiekvieną kartą, kai mes išklausysime tokių žmogaus teisų gynėjų žurnalistų ar opozicijos veikėjų pasisakymų ir jie po to bus areštuoti, bus uždaryti į kalėjimą, tai iškils dviejonių mūsų funkcionavimo reikšmingumu. Kolegos, mes negalime leisti, kad tokie atvejai liktų be padarinių. Ačiū. Ačiū. Sutinku su jumis. Toliau, ponė Jėglė iš EPP. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams, kurie iki šiol pasakoja apie situaciją Kazakstane, ypač tiems penkiems kalbėtojams, kurie atvyko į mūsų klausimus ir pristatė mums išsamų požiūrį į situaciją Kazakstane. Taigi, jeigu dabar kalbame apie šitą partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, tai jis yra praktiškai pagrindas mūsų klausimams. Ir mes turime pasvarstyti, kad e, mes šį sustarimą esame sudarę jau 99 metais. Iki šiol e, šis sustarimas atliko svarbų vaidmenį ir dabar abi šalis, ir Kazakstanas, ir ES nori, kad mes e, pagerintume, patobulintume ir išplėstume šį sustarimą. Todėl man yra labai svarbu kad galiausiai abi šalis iškeltų savo svarbiausius punktus ir kad galėtų gauti iš mūsų diskusijų geriausios naudos. Tai kad būtent, kad padėdamos viena kitai galėtų žengti į priekį ir galėtų vystyti lygiai verti dialogą bei gerbti vieną kitą. Čia iš esmės visi kalbėtojai jau aiškiai pabrėžė, kad du dalykai yra svarbiausia. Visų pirma, socialinė situacija tų žmonių, kurie gyvena Kazakstane. Čia aš norėčiau visų padėkoti ponui Vyninui, kuris e, nurodė mums esamas problemas. Iš, es, iš esmės mes turime e, daugiau nuveikti, spręsdami šias problemas ir iškelti klausimą. Taigi, kokiu būdu profsąjungos e, galėtų ginti visų dirbančių žmonių Kazakstane teisės? Aš e, išgirdau čia, kad e, naftos pramonėje dirbantis darbuotojai e, turi tam tikrų privilegijų, o kiti žmonės, kurie dirba žemės ūkėje, kurie dirba sunkiamis sąlygomis, karštyje arba šaltyje, tai jie lieka tarsi nuo šalyje. Ir Kazakstane praktiškai dirbančių žmonių požiūris vieni į kitus yra pakankamai dviprasmiškas, nes, pavyzdžiui, žemės ūkio darbuotojai teigia, kad naftos pramonės darbuotojai uždirba žymiai daugiau ir jie žiūri kreivai, žinoma, į tos naftos pramonės darbuotojus. Na, Kazakstanas iš esmės demonstruoja politinę valią socialinės saugos, darbuotojų apsaugos ir žmogaus teisų srityje siekti tam tikros pažangos, tačiau tai yra sudėtinga, nes visų pirma, uh, žmonės tikisi iš Kazakstano pirmiausia stabilumo, saugumo ir kad jie jaustusi e, saugiai savo šeimose bei kad jiems būtų užtikrintas maisto tiekimas. Taigi, mm, tas uh, pranešimas, kurį patikė mūsų pranešėja, manau, yra tikrai puikus pagrindas mūsų diskusijoms, kurios buvo įstamos pastaraisiais mėnesiais ir savaitėm. Ir manau, kad pateikus atinkamų pakeitimų mes e, rasime bendrą sprendimą. Aš manau, kad iš tiesų žmogaus teisė, gera valdysena, demokratizavimas, teisės viršenybė manau, kad e, tai yra svarbiausia mūsų prioritetai. Dar kitas dalykas yra jaunimas ir švietimas. Mes turime tai atitinkamai pabrėžti ir galbūt ES turėtų pasvarstyti, kaip e, mes e, galėtume e, biudžete vis dėlto taikyti didesnį finansavimą Erasmus visiems programai. Tai būtent, kad šitos programos galėtų pasinaudoti ir jaunimas Kazakstane. Na, žinoma, jau visose srityse yra šitas nuveikta, bet dar trūksta tam tikro indėlio uh, E, visų pirma, investicijų srityje. Kazakstanas yra Vidurinės Azijos viduryje. Jeigu kalbant apie e, transportą, kovą su e, narkotikų prekyba arba aplinkosauga, tai iš esmės tai yra šalis, be kurios mes neapsėsime. Todėl aš manau, susitarime mes turime į tai atsižvelgti ir stengtis, kad abi šalis iš to turėtų didžiausios naudos. Tačiau aš manau, kad yra politinė valia ir mes šį veitą nuveiksim. And... Uh, Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Murphy iš GUE frakcijos. Ačiū. Dėkoju visiems pasisakiusiems. Labai susidarėme vaikų vaizdą to, kas vyksta Kazakstane. Čia yra puikia galimybė įsigilinti į tai, kas Kazakstane vyksta, ypač kalbant apie demokratinės teisės, darb, darbininkų darbuotojų teisės, žmogaus teisės. Manau, reikia laikytis to, dėl ko parlamento susitarė kovo mėnesį. Kaip ir jūs sakėte, tas, ta pažanga dėrybose turi atsispindėti ir pažanga demokratinėse, pažanga demokratinėse procesuose. Aš pats tikrai neturiu noro kažkam primesti Europos vertybės. Dažnai Kazakstano vyriausybė sako, kad kažkas primeta jiems europietiškas vertybės. Kai lankiausi Kazakstane, tikrų e, demokratinių teisių, profsąjungų, laisvės susiburti, žodžio laisvės reikalavimas kyla iš paprastų darbuotojų, paprastų žmonių Kazakstane. Tai yra jų noras, jų reikalavimas. Ir mano nuomonė, tai, tai yra daug svarbiau negu iš išorės primetami reiikalavimai. Taigi taryba, darybos. Dėrybose labai svarbu Europos Sąjungai prekybinius interesus ir geostrateginius interesus kelti aukščiau negu. Kelti taip pat aukštai kaip ir reikalavimus demokratizavimui ir, ir, ir žmogaus teisėms. Reikia tikrai labai daug ką nuveikti, kad uh, Mm, darbų, darbininkų klasė e, Europoje būtų, turėtų ryšį su Kazakstano darbuotojais, darbininkų darbuotojų klase ir pažiūrėti, kaip galima būtų susijęti, mm, ką galima būtų nuveikti. Iš pranešimų yra aišku, kad per pastarosius metus jokių pažangos rezultatų nebuvo, padėtis praktiškai ėjo atgal. Ta, uh, ir ta tragedija buvo tikrai labai svarbus taškas. E, pač palyginus, kaip buvo tie, e, tie asmenys kankinami, kaip jie buvo teisiami, kaip, kaip vyko žudynės. Ir dabar ir Vladimiro Kozlovo vykstančiame teisme irgi, irgi matoma, kokie metodai yra naudojami, kaip Vanas Kilisonas buvo kalbėjo apie įrašinėjimus, apie pasiklausimą, telefoninių pokalbių, aktyvistų, kurie dirba žmogus teisų srityje, taip pat kaip vyksta teismo procesai, kaip vyksta vertimai, kaip, e, kiek laiko duodama įsigilinti į informaciją. Vasario mėnesį darbo kodeksas buvo pakeistas, bet kai kuriuose atvejuose tik tai į, į blogąją pusę, kad e, pavyzdžiui, kom, įmonės gali mušti, naudoti smurtą prieš darbuotojus, kurie protestuoja, taip pat e, nevyriausybinio organizacijų registravimas yra pribotas. Taigi, negalima leisti akių nuo Kazakstano, nuo Kazakstano ir labai svarbu, svarbi Europos bendradarbiavimo vaidmuo. Italijoje buvo Italijos viena įmonė buvo teisiama e, Kazakstane, taip pat ir Vokietijos įmonė, Vokietijos paštas turėjo didelių problemų, taigi negalime negalime užmerkti akių prieš tokius atvejus. Turime nedaug laiko, sako pirmininkė, dabar ponas Rūžek, o tada suteiksiu žodį ambasadoriui ir tada svečiai turės galimybę atsakyti į klausimus. Pone Rūžekai, žodis jums. Ačiū, buvo paminėta, kad kad Azastanas 2009 metais įsijungia į OSII. Jeigu pažiūrėsime į Helsinkio procesą ir šitą organizaciją, galima pasakyti, kad tais laikais e, buvo kaip ir trys sritis. Politinė strateginė sritis, kita ekonominė ir priekybos sritis ir trečioji, trečioji dalis pilietinės ir žmogaus teisės. Būtent taip, tai vadinami vakarai, bendravo su vadinamais rytais. Procesas buvo gana sėkmingas ir je, jeigu nebūtų tas e, procesas sėkmingas, manęs čia nebūtų, nes aš esu iš buvusios komunistinės valstybės. Man atrodo, kad tokie principai ir toksai procesas yra būtent tinkamas būdas, kaip sujungti kaip, kaip suderinti mūsų interesus, nes ir mes, ir Centrinė Azija turime bendrų interesų, mes norime plėtoti priekybą, jie nori irgi plėtoti priekybą, bet mes taip pat norime pamatyti, kad ir žmogaus teisės, darbuotojų teisės, pilietinės teisės yra gerbiamos. Tačiau kaip ir bet kuriuo atveju turint reikalų su autoritarne E, valstybę, turime tai suprasti ir ieškoti tam tikro balanso. Norėčiau padėkoti svečiams, kad jie atvyko ir pristatė e, savo nuomonę apie visus tris lygmenis. Bet mes esame politikai ir, supranta, mes esame politikai ir suprantame, kad savaime tokie procesai nevyksta. Mes neturime e, sienų nei su Kazakstanu, nei su Centrinė Azija. Mus skiria kai kurios šalis, pavyzdžiui, Rusija. Norėčiau paklausti svečių, kaip manote, kas dabar vyksta Rusijoje? Ir kokius, kokias pastangas deda rusai ir patys kaz, kazahai dėl Euroazijos integracijos ir muitų ir taip toliau. Nes tai gali turėti įtakos ir mūsų santykiams su, su Kazakstanu. Taigi mano klausimas yra toks, kokie, kokios įtakos Euroazijos integracija turės. Eurazijos integracija, kurios siekia Kremlius ir Kazakstanas, kokie turės įtaką mūsų ryšiams su Kazakstanu. Ačiū, sako pirmininkė, dabar ponas Tanok, bet tikrai labai labai trumpai. Atsiprašau, aš vėlai prisijungiau, bet norėjau pasakyti, kad ECR frakcija labai nori e, stiprinti ES ir Kazakstano ryšius. Ankstesnėme parlamente, kai pradėjau dirbti čia, nai, šiame komitete pasisakiau apie tai, kad Kazakstanas būtų įtrauktas į Europos e, kaiminystės politiką ir balsavome už tai net plenarnėje sesijoje. Taigi labai džiaugiuosi, e, norėčiau, kad e, būtų e, Kazakstanas laikomas gretima kaimininė šalimi ir tradiciškai Kazakstanas yra šalia Europos. Tai yra įdomi, nuostabi šalis ir galime, pavyzdžiui, žavėtis, kaip tenai kartu ramiai taikiai gyvena daugum, musulmonų dauguma ir krikščionių mažuma ir kovojant su ekstremizmu ir e, terorizmu, jie irgi yra puikūs partneriai, turėtume būti už tai dėkingi, bet to tai yra strateginė šalis, kalbant apie urano, naftos ir kitų nuodingų išteklių tiekimo prasme. Ir tai galėtų būti tam tikras tarpinis variantas, kad užkirstų kelią kitoms stipresniems šalims įsigalėti. Žinoma, ji kol kas dar yra, nėra e, vakarietiška liberali demokratija, jinai, šita šalis yra pereinamoji demokratija ir aš tikrai kur reikia, kritikuoju jų vyriausybę, bet suprantu, kad šiai šaliai reikia paskatinimo, paskatinimo e, mėgsti ryšius su vakarais ir taip pat e, nori atsikratyti tam, tikrų, tam tikro sovietinio palikimo. Taigi mano frakcija aktyviai palaiko Kazakstaną Ir žinoma, kur reikės, mes Kazakstaną pakritikuosime, kaip pavyzdžiui, žmogaus teisų klausimais. Pirmininkė, ačiū. Plenarnėje sesijoje yra tikra prabanga gauti dvi minutės pasisakyti, o dabar jau praktiškai visi turite šitą prabangą. Pir, e, gerbiamas ambasadoriau, dvi minutės, o tada žodis bus suteiktas svečiams. Daugiau laiko dėje negaliu suteikti. Ambasadoriau, žodis jums. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad šis Europos parlamento organizuojamas seminaras yra labai įdomus Mes e, šiandien išklausėme e, visos eilės skirtingų nuomonių apie įvairiausius santykių tarp ES ir Kazakstano e, aspektus. Kaip naujai paskirtas Kazakstano ambasadorius ES, aš mat, supratau, kad mano pareiga yra visą šią informaciją perduoti savo vyriausybei. Ir per man skirtas dvi minutės noriu pabrėžti, kad esu pasirengęs atvirai bendrauti su visais esančiais šioje auditorijoje, su Europos parlamento nariais, su e, mūsų srities specialistais ir pranešėjais, kurie tengia, teikia labai įdomius pranešimus šiandien. E, Esu pasirengęs visokiems kontaktams, supratimo gilinimui, keitimus informaciją apie mūsų vyriausybės poziciją ar ketinimus. Visi žinote, kad šiandien e, buvo pareikšta ir šiandien buvo pareikšta, kad valstybė e, išgyvena pereinamai laikotarpį, eina link modernėjimo, demokratiškai, politiškai, ekonomiškai. Mes uh, mūsų valstybės pokyčius vertiname kaip dinamiškumą ir suprantame, kokie svarbus yra santykiai su ES. Aš galiu patvirtinti mūsų politinę valią dėrėtis dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties konstruktyviai ir pasiekti abiems pusėms naudingų rezultatų per dėrybas. O dėrybos dar tęsis ilgai, kol bus pasiektas susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo. Ir aš galiu mm, patvirtinti, kad esame pasiryžę bendradarbiauti ir pristatyti Kazahstaną kaip patikimą tarptautinės bendruomenės narę. Ačiū. Labai ačiū ir sveikinu Jūs atvykus į Bruselį. O dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams. Pirmiausia, ponas e, Gapvinen. Um, 40... Ačiū pirmininkė. 40 procentų Kazakstano darbininkų dabar jau e, yra profesinės sąjungos, su kuria mes dirbame nariai. Tai yra darbuo, visų sektorių darbuotojai Kai kurie iš jų yra iš naftos sektoriaus, taip, ten galbūt e, e, aktyvesni žmonės yra, bet ir iš kitų sektorių yra pakankamai daug žmonių. Ir e, mūsų organizacija, tarptautinė profesinių sąjungų organizacija, supranta, kokia atsakomybė jai tenka. Darbas su Kazakstanu ir e, mūsų organizacijomis ten bus pagrystas tais pačiais principais, kaip ir su kitomis valstybėmis. Tai turi būti demokratinės, nepriklausomos profesinės sąjungos primančios e, sprendimus ir e, laisvanoriškai pasirenkančios darbo e, ir susitelkimo būdus. Ačiū. Toliau Tobijas Bauman. Ačiū, aš keli žodžius tik tai pasakysiu dėl žmogaus teisų ir galbūt dar keli žodžius dėl Eurazijos ekonominės bendrijos. Žinoma, suprantama, kad mes galime ne tik tai prekiauti su tomis valstybėmis, kurios yra skaidriai valdomas ir demokratiškos yra, mes e, prekiaujame ir su kitomis valstybėmis. Ir kartais netgi esame priversti su jomis bendradarbiauti. Aš esu įsitikinęs, kad prekybos ryšių intensyvinimas iš tiesų atneša tam tikrą kultūrą į tas valstybės, kurios valdomas autokratiškai. Ir, žinoma, praeis šiek tiek laiko. Ir galbūt demokratizavimo procesai prasidės ir tose valstybėse. Atsiras skaidrumo, kovos su e, korupcija. Čia tokia savotiška parama tokiems procesams, tie mūsų priekybiniai ryšiai. Kitas dalykas tai yra, žinoma, mm, ugdomos, e, ugdomo darbo jėga, tai vadinasi, e, kvalifikuojami darbuotojai ir jie taip pat prisideda prie demokratėjimo proceso. Dėl Eurazijos ekonominės bendrijos, aš manau, akivaizdu, kad Rusija stengiasi sukurti naują ekonominį bloką. Jie stengiasi kontroliuoti šį regioną ir e, taiko savotišką santykinę e, kontrolę. Ir mes tačiau susidūrėme su muitų sąjunga ir Kazakstanas, Baltarusija iš esmės de facto e, perėmė 86 procentus muitų teisės aktų nuostatų iš Rusijos. Mes stebime šią situaciją, stebime, kaip vystosi muitų sąjungą, matome, kaip jinai institucionalizuojama, kaip e, tos valstybės vis glaudžiau bendradarbiauja ir kaip jos sprendžia tarpusavio ekonominius ir ekonominius klausimus. Iš esmės, dar kol kas anksti spręsti, e, kaip vystysi šitą sąjungą, tačiau tendencijos jau matosi. Ačiū dabar, mane Andrė Šmits. Ačiū, ponė pirmininkė, galbūt tik tris dalykus pastebėsiu. Pirmas, aš norėčiau sugrįžti prie klausimo, kurį jūs pati iškėlėte pradžioje. Taigi, kaip atrodys Kazakstanas po dešimties metų? Taigi, e, kokios tendencijos dabar pastebimas Kazakstane? Iš tiesų, aš būkštauju, kad jeigu dabartinės politinės tendencijos Kazakstane išliks, tuomet po dešimties metų mes e, pamatysime iš tikrųjų autokratinę valstybę, totalitarę valstybę, kuri būtų daug mažiau liberali negu dabar yra. Taigi klausimas yra, kaip, kągi daryti, kaip apginti, mm, kaip apginti visų mūsų interesus. Aš esu labai skeptiškai nusiteikusi e, dėl pasiūlymo kuris yra susijęs su tuo, kad Kazakstanas taptų Europos kaiminystės politikos dalimi. Iš tikrųjų, aš abejoju, ar tai būtų Kazakstano lyderiams tinkamas stimulas siekti demokratėjimo. Kaip mes matėme, pirmininkaujant ESPO, netgi regresas tam tikras pastebimas Kazakstane, čia kalbant apie politinės reformas. Aš manau, kad uh, yra daugybė deklaracijų, daugybė tuščių žodžių, tačiau iš tikrųjų konkrečių veiksmų nesijimama. Aš abejoju, kad e, šiuo lygiu galime suteikti Kazakstanui tam, tam tikrų veiksmingų stimulų. Aš siūlyčiau vis dėlto daugiau kreipti dėmesio į smulkmenas, į detalės. Būtų daug svarbiau atidžiai kontroliuoti situaciją Kazakstano visuomenėje, atidžiau ją stebėti ir, žinoma, atidžiau kontroliuoti politinės veiksmus, kaip, pavyzdžiui, kritikuoti teismų veiklą, jeigu jinai yra politiškai motivuota. E, tiesiog mums nereikia bijoti į, į, truputį įsikišti į Kazakstano politiką. Tiesiog nepastengime tik tai uh, e, saliginiais argumentais. Žinoma, mes no, nenorime primesti savo vertybių, tačiau mes norime uh, puoselėti tas vertybės, kurias puoselėti yra įsipareigojus ir Kazakstano vyriausybė. Ir mes, žinoma, netgi esame pasirengę ginti netgi prieštaringas, priešingas Kazakstano pozicijas. Šauktis. Ačiū. Ačiū ir ponas Evgenijus Šoftis. Trumpas komentaras. Manau, jei vyriausybė nenori taikios opozicijos, kuri nesima jokių e, smurtinių veiksmų, tai pati vyriausybė kuria vakumą, kuris bus užimtas radikalių ekstremistinių grupuočių, kurios dabar jau po truputį formuojasi Kazakstane. turint galvoje Afganistano padėtį, ta grėsmė pasidarys dar didesnė. Čia kalbu ne tik tai apie žmogaus teisės ir įstatymo viršienybę, kalbu paprasčiausiai apie stabilumą, apie saugumą. Čia kalbu apie žmogaus teisų, žmogaus teisų gynėjai, žiniaslaida turėtų pasipriešinti pavojų iš tų e, ekstremistinių galimų grupuočių. Ir tai yra svarbiausi sprendimai, kuriuos dabar reikia priimti. Ačiū. Ačiū. Pone Marlen Loruel. Yeah, very briefly on the question. Labai trumpai dėl Europos saugumo klausimo. Europa turi labai aiškiai pasakyti, kad nepritars tam, kad saugumas būtų siejamas tik tai su Afganistanu ir iš jo e, importuojamo, taip sakant, terorizmo. Dabar Europa tikrai turi e, pakankamai e, galimybių kalbėti apie saugumą, apie vidinį saugumą, apie vidinį stabilumą ir reikalauti įsipareigojimo valdysenos ir saugumo sritise, taip pat prašyti skaidrumo valdyme. Kitaip Kazakstano stabilumui grės pavojus ateinančiais metais. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė, dėkoju už šią diskusiją, šios klausimus. Dėkoju ir svečiams, ir kolegoms parlamentarams. Esu tikra, kad šis klausimas turės įtakos mūsų ruošiamoms rezoliucijoms, mūsų ruošimės dokumentams. ES ir Kazakstano bendradarbiavimas teikia daug galimybių, bet iškelia ir daug problemų, su kuriams reikia kovoti, kaip ką tik išgirdome. Galiausiai norėčiau ypatingai padėkoti tarptautiniai partnerystai žmogaus teisų klausimų už tai, kad suorganizavo šį, e, šį klausimą ir ypatingai pirmininkų šios organizacijos, kuris prisėmė didžiausią darbą. Taip pat dėkoju visiems svečiams, kurie atvyko pasisakyti, kad rado laiko pasidalinti e, mintimis. Mes tikrai neturėjome labai daug laiko dar labiau įsigilinti, bet vis tiek dėkojame. Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Wir haben heute eine Diskussion. Ponios ir ponai, pradėsime dabar diskusiją, kuri susijusi yra su e, ponios Oiland į savo iniciatyvą pateiktų pranešimu. Tai būtent rekomendacija tarybai dėl bendrų vizų ištavimo apribojimų nustatymo. Būtent Rusijos pareigūnams, kurie yra susiję su Sergejus Magnitskio byla. Na, šitas klausimas jau pakankamai jau seniai svarstomas, čia ir valstybių narių parlamentai svarstė šį klausimą, galvojo, kaip apriboti tiems Rusijos pareigūnams vizų išdavimą nes, e, kaip žinote, į Magnitskio bylą yra įtraukta nemažai e, Rusijos pareigūnų. Taigi dabar diskutuojama, kokiu būdu mes galėtume apriboti šitą visų vizų išdavimą. SBO taip pat buvo įtraukta į šį klausimo sprendimą. Europos parlamentas iš tiesų norėtų taip pat atkreipti dėmesį į politizuotą teisės panaudojimą Rusijoje. Čia mes pastarąją savaitę taip pat kalbėjome Europos parlamente šiuo klausimu. Yra daugybė pozicijų. E, jas reikia taip pat atsižvelgti. Jos skatinamus priimti atitinkamus sprendimus. Čia mes turime mm, Hermitage e, Capital Management e, direktorių kuris intensyviai būtent e, bendradarbiavo su Sergejumi Magnitskiu. Ir a, e, a, e, iš esmės dėl to būtent, dėl to bendradarbiavimo ir buvo nužudytas Sergejus Magnitskis, nes jisai bandė išsiaiškinti korupcijos atvejus, kuriuos taip pat norėjo nustatyti ir Hermitage Capital Management fondas. Taigi, Mes kalbėjomės taip pat su e, vidaus reikalų ministerijos atstovais ir ne pirmą kartą jau nagrinėjame šią temą. Todėl aš pasiūlyčiau a, e, išklausyti ponę, poną Brauderį. A, jam steiksime 5-6 minutės. Jis yra būtent direktorius Hermitage Capital Management. O tada frakcijų atstovai gaus žodį. Mes taip pat turėtume suteikti galimybę išorės veiksmų tarnybos specialistams pasisakyti, tai būtent mūsų delegacijos Rusijoje atstovui. Taigi mes turime galimybę pasigilinti į dokumentus, atkreipti dėmesį į savo priimtus tekstus, pavyzdžiui, rugsėjo 13 dieną priimta rezoliucija ir, ir E, taip pat norėčiau pasveikinti poną Mikhailą Kasjanovą, buvusi Rusijos ministrą. Ir, žinoma, sutikiu žodį pirmiausia, poniai Pradarį. Um, <clears throat> uh, um, Pone pirmininkė, gerbiam užsienio reikalų komiteto nariai, dėkuoju už man sutiktą galimybę šiandien jūs kreiptis. Ne pirmą kartą kalbu Europos parlamente, jau daug kartų esame kalbėję apie Magnitskį bylą Daugelis iš jūsų jau esate susipažinę su šios bylos detalėmis. Ir šiandien aš norėčiau tik pakalbėti apie tai, ką darysime šios bylos atveju, žinodami, ką daro Rusijos valdžia. Aš norėčiau pristatyti keletą faktų. E, juos matysite e, šiuose skaidrėse. Sergejus Magnitskis mirė beveik prieš trejus metus policijos areštinėje. Žinome, kad jis buvo mušamas paskutinę savo gyvenimo naktį ir štai čia yra nuotraukos e, tai patvirtinančios. Jis mirė nuo sumušimų, bet e, areštinėje jis buvo ir kankintas. Turime labai daug įrodymų tai patvirtinant. E, ši byla turbūt yra geriausiai dokumentais pagrista žmogaus teisų pažeidimo byla per pastarosius 25 metus Rusijoje. Tai yra e, gerai in, m, faktais pagrįsta byla, nes pats Magnitskis rinko duomenys juos kaupė, jis turi 40, 450 faktų surinktų. Mes žinome, kas tai darė, nes e, dokumentus pasirašė žmonės, yra pasirašę žmonės e, dėl jo sumušimo, dėl neteisingo reštavimo, dėl e, atsisakymo suteikti medicinę pagalbą, dokumentai visi yra pasirašyti. Rusai E, tai žino. Tačiau iš 60 e, žmonių įrašytų į sąrašą, kurį parengė Junktinių tautų, e, Junktinių Amerikos valstybių demokratijos organizacija, matome, kad persekiojimas yra tik tai žemiausio lygmens gydytojas. Ir gydytojas yra kaltinamas tuo, kad nepakankamai kreipė dėmesį į Magnitskio lygas, kuriomis jis sirgo. Mes e, darėme spaudimą, darėm e, labai, teikėm labai daug skundų dėl Rusijos teismų elgesio ir e, visais atvejais žmonės buvo išteisinti. Taigi iškyla klausimas, kas čia vyksta ir kaip būtų galima pakeisti padėtį. Uh, Aš norėčiau pabrėžti, kad tai nebuvo religinis nusikaltimas, ideologinis nusikaltimas, tai buvo pinigų nusikaltimas. Sergejus Magnitskis nustatė, kad visa eilė vyriausybės pareigūnų e, dalyvavo pavagiant e, 230 milijonų dolerių iš e, vyriausybės ir jis e, tai e, nurodė duodamas duomenys buvo areštuotas ir paskui buvo nužudytas. Rusai e, patys tarsi sakė, reikia sekti tuos pinigus ir žiūrėsim, kokio teisingumo galime pasiekti. Mes bandėme išsiaiškinti, iš kur tie pinigai atėjo. Paaiškėjo, kad majoras Karpovas, kuris buvo vidaus reikalų ministerijos pareigūnas, e, Jis saugojo dokumentus panaudotus tam nusikaltimui. Jis e, per metus gaudavo 7200 e, dolerių atlyginimą, bet paaiškėjo, kad jo turtas siekia 1,3 milijonus JAV dolerių. Taip pat mes išsiaiškinome, kad Artiomas Kuznecovas, pareigūnas dalyvavęs e, e, areštuojant Sergejų Magnitskį, e, ir e, organizuojant įvairiausius sukčiavimo atvejus, kuriuos išaiškino Magnitskis. Jis uždirbo, jo metinis atlyginimas buvo 10 200 dolerių per metus, o jo turtas siekia 3 milijonus JAV dolerių. Taip pat išsiaiškinome, kad pone leidusi e, e, gražinti mokesčius, e, suklastojant dokumentus, ir uždirbusi 38 tūkstančius dolerių per metus turėjo 39 milijonų dolerių turtą. Paaiškėjo, kad šios ponios vyrui priklausė dar 38 milijonai dolerių. E, septyniose ES valstybėse e, išaiškėjo, e, kad tokių pinigų yra ir buvo pareikalauta, kad tos sąskaitos būtų užšaldytos pamatėme, kad yra baudžiamų nusikalteliškų grupių, kurios toliau vagia iš Rusijos žmonių. Ir e, tie žmonės e, mėgsta ne tik pinigus, bet ir mėgsta keliauti. Mes turime vis suregistravę visas keliones, kurias tie, kuriuose tie žmonės dalyvavo. E, šimtai apsilankimų Europoje yra užfiksuota. Taigi, jeigu negalime sukurti teisingumo Rusijos viduje, tai kokio teisingumo galima siekti už Rusijos ribų? Akivaizdu, jeigu tie žmonės nori pinigų, nori keliauti į Europą ir ten tos pinigus išleisti, tai pirmiausia, jie turi prarasti tą privilegiją. Europos parlamentas labai aktyviai šiuo klausimu dirbo. Yra parengtos trys rezoliucijos, viena 2010 gruodžio mėnesį, kita 11 gruodžio mėnesį, kita šių metų gegužės mėnesį, kuriuose buvo reikalavima įvesti vizų sankcijas ir užšaldyti turtą žmonių, kurie dalyvavo toje pinigų grobstimo e, aferoje. Buvo kreipiamas į Europos komisiją, į valstybės narės, kad tai būtų padaryta, tačiau iki šiol nieko nepaveikta. Tuo tarpu, kai Europos komisija ir parlamentas e, reikalauja e, įvesti vizo apribojimus, pasireiškia ir dar septynios valstybės, tarp jų ir Junktinės Amerikos valstijos, Kanada, Europos tarybos parlamentinė asamblėje ir daugelis kitų. Be įvairių parlamentų reikalavimų e, prie jų prisideda dar ir visa eilė Rusijos aktyvistų, ponas Kasjanovas, e, vicepremjeras, e, yra pasisakęs e, dėl šios bylos, bet visi opozicijos veikėjai reikalauja, kad būtų vizos nebeišduodamos. Taigi, apibendrinant, ką aš galiu pasakyti, ką turėtų daryti Europos Sąjunga. ES turėtų parengti atsakingų už Sergejus Magnitskio mirtį pareigūnų sąrašą, taip pat ir tų, kurie dengė jo mirties atvejį sąrašą e, ir įvesti E, draudimą šiems žmonėms keliauti visoje Europos Sąjungoje. Taip pat turėtų būti užšaldytas jų finansinis turtas, taip pat ir jų šeimos narių finansinis turtas euro, esantis Europos Sąjungoje. Turėtų dar kartą ir dar kartą kreipiamasi į Rusiją ir reikalaujama, kad būtų įvykdytas nepriklausomas bylos tyrimas. Taip turėtų būti daroma ne tik Magnitskio atveju, bet visų žmogaus teisų žiaurių pažeidimų atvejais, kurie fiksuojam kiekvieną dieną. Sergejus Magnitskio byla yra tik viena iš šimtų. Vienintelis e, skirtumas šių atvejų yra tas, kad Magnitskio atvejį mes e, bandome e, išnagrinėti visame pasaulyje. Aš pats tai darau, bet tuo pat metu turėtume pasirūpinti šimtų kitų gyvybių um, likimu Rusijoje. Ačiū, ponė Ogoland. Ačiū, pirmininkė. Šalia to, ką pasakė svečias, norėčiau paprašyti kolegų šiandien prisijungti. Mes rodysime filmą apie tai, apie ką kalbėjo e, svečias. Be 15.8 tai vyks ASP pastate 561. Tikiuosi, kad visi gavote kvietimus į šį renginį. Dabar dėl pranešimo. Nuo Liepos mėnesio, kai šiame komitete pirmą kartą buvo svarstomas šis dokumentas, išgirdome nuomonių iš skirtingų politinių frakcijų. Ir iki šiol įvyko keletas labai naudingų susitikimų su kolegomis ir apsvarstėme šį klausimą. Galiausiai gavome 11 pakeitimų rezoliucijos projektui. Dauguma šių pakeitimų man kaip pranešėjai yra priimtini. Du pakeitimai man kelia šiokių tokių klausimų. Ar tiesiai šviesiai sakant, negalėčiau pritarti dešimtam pakeitimui. Todėl kad pirmiausia dėl lingvistinės pusės, nes ten kartojama pirma to patie, tos pačios pastraipos dalis. Bet yra ir antra priežastis, kodėl negaliu priimti šito pakeitimo, nes būtų apribotos valstybių narių vyriausybių veiksmų e, laisvė, kai vyriausybės turėtų priimti sprendimą ar taikyti vizų išdavimo pribojimus arba turto užšaldimą ar ne. Neseniai visai išnekėjau ir su ponu Protoševičium, kuris pateikė šį pakeitimą, prašiau jo arba atsiimti šį pakeitimą, arba e, tiesiog aš negalėsiu palaikyti šito pakeitimo. Ir antras netoks svarbus nu, toks svarbus prie, prieštaravimas yra dėl 11 pakeitimų. Bet matau, manau, kad su ponu Prataševičium, kuris patikė šitą pakeitimą, galėtume susitarti, kad jisai sutiktų išbrauk, išbraukti vieną žodį, žodį shared e, iš šio pakeitimo ten kalbama apie bendras vertybės tarp ES ir Rusijos. Manau, kad bendrų vertybių ES ir Rusija šiuo metu neturi. Taigi žodis shared, bendros, turėtų būti išbrauktas, nes žodis shared tiesiog sus... be šito žodžio sustiprinama rezoliucija ir Rusijai primename jos įsipareigojimus. Ačiū. Ačiū. Ponui Protasievičiui suteikiame žodį. Šitas deputatas yra iš Vroclavo. Ačiū pirmininkė. Ačiū svečiui. Sureaguosiu į pranešėjos pastabas. Taip, mes diskutavome apie du pakeitimus. Gal pradėsiu nuo to, kuris yra lengviau paaiškinamas. Taigi, vienuoliktasis pakeitimas kai pasiūliau žodį bendros vertybės, nema, nenorėjau pasakyti, kad ES ir Rusija turi bendrų vertybių. Na taip, turime ir net nemažai, bet e, tiesa ta, kad e, šios pranešimo, su šio pranešimu susijusios su vertybės nėra visai bendros. Bet turėjau galvoje bendrąją prasme, bendrasias vertybės kaip e, žmogaus teisės, pagrindinės laisvės, e, statymo viršinybė ir taip toliau. Bet e, suprantu, kad gali būti čia nesusipratimų, todėl neprieštarautų EPP frakcija ir galėtumėm pritarti ponos Ojulant pakeitimui, tai būtent išbraukiant žodį bendros Tačiau kalbant apie dešimtą pakeitimą, vakar per e, pasirenkamai pasi, e, posėdį mes apie tai irgi kalbėjome, nėra jokių abejonių dėl Magnitskio atvejo. Tikrai nenorime pasakyti, kad yra abejonių dėl kitų e, bylų, kitų atvejų. Tačiau tokios diplomatinės sankcijos kaip draudimas išduoti vizą turėtų visą laiką būti paskutinė priemonė, ne pirmoji priemonė. Todėl mes pasiūlėme ir, kaip sakiau, tai ne tik mano nuomonė, bet ir EPP frakcijoje aptarta nuomonė, būtent, kad pakeitime aiškiai matoma, kad mes skatiname tarybą pasielgti taip pat ir kitais atvejais. Bet kad vizų išdavimo apriboj, visgi vizų išdavimo apribojimas turėtų būti paskutinė priemonė, o prieš ją taikant turėtumėm neprarasti vilties, kad tuos klausimus galima būtų dar išspręsti su Rusijos e, vyriausybe. Uh, atitinkamą instituciją diplomatiniais kanalais ar. Ar kokiu europietiškesniu keliu, nesijimant e, tokių diplomatinių sankcijų. Tačiau e, sutarėme padaryti pakeitimą. Mes pasiūlėme nepranešėję vietoj Čia yra parašyta taip. Kaip paprašutinė priemonė teisų pažeidėjams, jeigu yra tvirtų įrodymų, jog padarytas teisės pažeidimas arba nusikaltimas. E, sutarėme, kad tvirtų įrodymų, žodis tvirtų, clear, e, gali būti nesuprastas. Ar lauksime, kol Rusijos e, tinklos institucijos pateiks tvirtų įrodymų, ar kaip, kaip čia bus elgiamasi. Žinoma, mes nesame tokie naivus. Taigi convincing evidence, įtikinamų įrodymų, galbūt taip rašykime, o ko, e, tie įtikinami įrodymai gali būti pateikti kitų organizacijų, pavyzdžiui, nevyriausybinių organizacijų, Europos tarybos ar kažkokių kitų organizacijų, tada tų įtikinamų įrodymų Europos tarybai būtų pakankama, kad tas atvejis būtų traktuojamas taip kaip Magnitskio byla. Taigi, apibendrinant, pritarėme, kad būtų išbūktas žodis bendros vertybės ir siūlytumėm dešimtame pakeitime vietoj tvirtų parašyti įtikinami įrodymai. Mr. Sala. Pona Sala. Thank you, Chairman. I will... Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi e, pranešės poziciją, mano politinė frakcija taip pat pritarė šiai pozicijai, socialistų frakcija konkrečiai. Manau, Sergejaus Magnitskio atvejs yra vienas iš geriausiai dokumentais pagristų žmogaus teisių e, pažeidimo atvejų ir piknaudžiavimo teisingumu atvejų, kaip ir mūsų svečias kalbėjo. Manau, Europos taryba turi apsvarstyti, rimtai apsvarstyti visų žudimo apribojimą ir e, lėšų užšaldimą tų pareigūnų, kurie e, buvo pristėję prie Magnitskio bylos, Magnitskio atvejo. Manau, tai yra labai svarbu, nes tai nakoja kojant su Europos parlamento pozicija, kurį pristatė e, ponas Vatsonas. Labai svarbu taikyti konkrečias e, sankcijas, nes tai yra priemonė, kuri e, duoda apčiopiamų rezultatų e, nenutraukiant ar nesugriaunant dvišalių santykių. Todėl mes prisisakome už, pasisakome šį dokumentą, pasisakome ir už penkis pakeitimus, kurie buvo pakei, pateikti. E, būtent pasisakome už tuos pakeitimus, kurie tiesiogiai susiję su pono Magnitskio byla, bet nepasisakome už tos pakeitimus, kurie nėra tiesiogiai susiję su pono Magnitskio byla. Manau, kad pranešimas yra e, tinkamai e, surašytas e, ir e, mano politinė frakcija pasis, e, palaikys šį dokumentą. Ačiū. Pone pirmininkė, kadangi mūsų pakeitimai kurie iš esmės yra pateikti tai, tai siekiant patikslinti teismą. Jie, jie buvo pripažinti ir patvirtinti pranešėjos, tai aš daugiau komentarų nepateiksiu. Aš galbūt geriau tik tai e, šią bylą politiškai įvertinsiu. Iš esmės mes ilgai nagrinėjame jo šią bylą. Tai yra e, jokių būdų ne kažkoks pavienis tragiškas atvejis. Čia iš esmės, sakyčiau, tai yra pavyzdinis nusikaltimas kuris yra puikiai įrodytas įvairiais dokumentais. Magnitskio byla kaip tik ir rodo, kaip valstybinė korupcija ir savivalė teisėjas saugoje gali lemti tokius nusikaltimus. Ir e, iš esmės e, e, rusų pažadai išnagrinėti šią bylą tęsiasi jau ilgus metus. Todėl aš manau, Europos um, Sąjunga turėtų remdamasi savo vertybėmis prisimti ryštingą poziciją ir pasakyti, kad mes nusikaltelių neleisime į Europos Sąjungą. Ir neleisime jiems vykdyti įvairios ekonominės veiklos. Arba jų vaikams neleisime vykdyti ekonominės veiklos ES. Čia iš esmės mes neturime bijoti kažkokių kontrpriemonių. Na, bijomasi kartais, kad Rusija reaguos kažkaip e, ypatingai. Aš manau, kad tai yra tušti grasinimai. Mes galime e, neleisti Rusijos pareigūnams e, vykti į ES. Nes kokiasgi būtų tos kontrpriemonės, jie neleis mūsų korumpuotiems pareigūnams vykti į Rusiją. Tokių nėra pas mus. Iš esmės dabar mes matome, kad Rusijoje iš esmės yra leidžiami teisės aktai, kurie apriboja e, piliečių laisvę. Manau, kad mes turime į tai rimtai atsižvelgti. Uh, you, and, uh, group, uh... Ačiū, panė pirmininkė. Mano frakcija taip pat iš tiesų pritarė ponios Oiland rezoliucijai. Aš norėčiau pasinaudoti progą pasveikinti uh, poną Brauderį. Uh, kuris iš tikrųjų labai daug investavo savo gyvenimo ir, ir savo laiko, nagrinėdamas ir aiškinamasis Magnitskio bylą. Aš manau, kad jisai puikų darbą atliko e, e, šioje srityje, nes kitu atveju neturėtume dabar e, progos pateikti šią rezoliuciją. Manau, kad Junktinė karalystė taip pat prisėmė panašią poziciją. Aš manau, kad tokie pavyzdžiai iš tiesų yra puikiai puikus pavyzdys, kaip galima tikslingai taikyti atitinkamas sankcijas. Išnaudoti mūsų e, soft power, tai švelnėje galę. Aš manau, kad e, panašus atvejus mes galime nagrinėti ir matyti bent jau Azerbaidžiane, kaip pavyzdžiui e, vyksta nužudimai remiantis e, tam tikrais politiniais motyvais. Prisiminkime ir ponios Julijos Timošenko e, įkalinimą. Man atrodo, kad apskritai postkomunistinė erdvė nusigrėžia nuo teisės viršinybės, nuo demokratijos ir žmogaus teisų apsaugos. Ir aš matau, kad tame regione įsivyrauja oligarchų valdžia. Aš iš tiesų norėčiau iškelti klausimą. Tokios valstybės kaip Rusija, kaip jos gali likti Europos taryboje? Josgi nesiremia žmogus teisė apsauga, demokratija ir teisės viršinybė. Taigi, Iš esmės, kaip jos gali dalyvauti tokioje veikloje, kaip pavyzdžiui, žmogaus teisų teismas e, Strasbūrė. Tokioje didžiulėje valstybėje, kaip Rusija, e, kurioje nėra teisės viršanybės, e, vis dėlto vyrauja įstikinimas, kad ji turėtų priklausyti Europos tarybai. Aš net nežinau, mes turėtume tikriausiai nustatyti kaž, kažkokį mm, požiūrį arba stimulą, kad e, tokie įvykiai nebepasikartotų panašiose valstybėse kaip Rusijoje. Aš manau, e, e, kad tam tikriams pakeitimams galima pritarti, pavyzdžiui, tas bendros vertybės tikrai mūsų nesieja su Rusija. Landsbergis. Ačiū, ponė pirmininkė. Rezoliucija gera ir būtina kadangi tos valstybės teismų bespredėl tik auga. Aš žvelgiu į e, dešimtojo pakeitimą, paskutinį variantą ir atrodo, kad jis yra blogai padarytas. Pirmiausia, dvigubos sąlygos priemonėms nustatytos pirmiausia, e, gerai surinktų, surinktų dokumentų pagrindų ir e, su sąlyga, kad e, yra dokumentais pagristų įrodymų. Atrodo, kad mes tarsi atsiprašome du kartus. Atsiprašome du kartus už tai, kad minime e, ribojančias priemonės. Atrodo, kad reikia du kartus tai pasakyti. Dėl e, kraštutinės priemonės. Jeigu ta, o jeigu ta kraštutinė priemonė bus neveiksminga, ponui Putinui, e, suverenu būnant, kodėlgi mes e, negalime pasakyti, kad daugiau niekas yra nebeimanoma. Pasakykim, kad reikalinga derama priemonė ir tada bus viskas aišku ir normalu. Ir dabar dar kartą žiūriu į tą projektą. Įvesti priemonės, taikyti priemonės kaip kraštutinė priemonė. Ar čia socialistų beraštiškumas? Kodėl jie nori spausti mus visus parlamente, kad balsuotume, na, už tokį sau, skausmingą tekstą, aš būčiau už teksto originalą. Ir jeigu liberalai remia normalų originalų į tekstą, tai tegu socialistai lieka izoliuoti. Ir viskas. Next speaker Andrikienė. Toliau ponė Andrikienė. Ačiū ponė pirmininkė. Sergejus Magnitskis buvo nužudytas lapkričio 16 dieną 2009 metais. Mūsų metinėje ataskaitoje apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje ir jaunimo politiką tuo klausimu kurią Europos parlamentas priemė 2010 m. gruodžio mėnesį. Aš pati buvau šio dokumento pranešėja. Yra pastraipa, kurioje kalbama apie Sergejaus Magnitskio atvejį. Mes skatinome Rusijos administraciją deramai išnagrinėti šią bylą ir patraukti atsakinguosius e, baudžiamojų atsakomybėn. Taip pat sakėme, kad jeigu tai nebus padaryta, mes svarstysime ES vizų uždraudimą atsakingiems žmonėms, taip pat svarstysime jų turto užšaldimo klausimą klausimą. Taip pat sakėme 2010 metais, praėjo dviejį metai. Manau, kad dviejį metai yra daugiau negu pakankamai laiko bylai deramai išnagrinėti ir atsakingiesiems patraukti baudžiamojo atsakomybėn. Taigi aš sveikinu rezoliucijos, kurią parengė Krojusina Oiland projektą ir aš lauksiu rydienos balsavimo. Aš esu pasirengusi paremti. Mr. Kellam. Ponas Kellam. Tante grazie, prezidente. Uh, this... Ačiū. Ši rezoliucija yra ilgesnė ir mes turime jai padėkoti poniai Ojuland už tai, kad ji pateikė tokį dokumentą. Nes galų gale čia ne tiek kalbam apie Rusiją ir mūsų santykius su Rusija, čia labiau kalbam apie ES e, pačios pasitikė, patikimumą. Nes e, iki šiol kad ir kas bevyktų Rusijoje, mes apsiribojame tokiamis frazėmis, kaip mums kelia susirūpinimą, mes e, kreipiame dėmesį į tai, kad reikia pataisyti padėtį, tačiau mes nesame pasirengę sukelti realaus skausmo, didelio skausmo. Mes negalime eiti į priekį. Tai atveria naujų galimybių Nes ir kaip būtų įdomu, Rusijos pareigūnai nebepasitikė Rusiją, jie investuoja pinigus į užsienį, į Europą. Taigi tai yra jų pažeidžiama vieta. Tačiau galų gale mes turėtume duoti ne dvėjojimo signalą. Mes turime išlikti vieningi. Ir labai aiškiai turime remti tuos pačius principus ir vertybės, E, kuriuos yra pasirašiusi ir kuriems pritarė pati Rusijos vyriausybė. Tik taip mes galime padėti Rusijos piliečiams, Rusijos pilietiniai visuomeniai ir galiausiai Rusijos vyriausybei pasikeisti gerą pusę. Ačiū. Next speaker to take the floor, Tarand. Toliau Tarand. Uh. Ačiū. Aš irgi pasisakau už šį dokumentą. Tačiau man kila klausimas, kurį norėčiau užduoti pranešėjai. Tai yra teorinis klausimas. Ar tikitės, kad greitai bus sudarytas toks sąrašas, ar bus vykdomas ilgas vilkinimas be jokių konkrečių rezultatų? Kaip manote, ar sąrašas bus toks pat, kaip ponas Brauderis mums e, išdalino, ar šiuo atveju bus galima tikėtis, kad bus įtraukti ir aukštesni pareigūnai, būtent tie, kurie yra atsakingi už tai, kad buvo sukurta tokia sistema, o ne tik tai tie, kurie paprasčiausiai vykdo tą, um, įgyvendina tą sistemą kitų paliepimu. Ačiū. Pirmininkas paskutinis. Nordis pasisakyti, pona Zala. Trumpai. Jūs jau pasisakėte, tai prašome trumpai. Tik viena pastaba norėčiau pono Landsbergio paklausti. E, ta kraštutinė priemonė čia ne socialistai sugalvojo, bet ponas Protoševičius iš EPP pateikė tokį, e, tokį pakeitimą būtent dėl kraštutinės priemonės. Ačiū. Pirmininkas. Ponas Pulk. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pakalbėti apie šitą rekomendaciją. Europos parlamento e, rekomendacija labai, tai yra labai svarbu, e, labai svarbus dokumentas ir nuomonė, kurią Europos parlamentas e, išreiškė. Matome, kokią reikšmę teikia Europos parlamentas šiam atveju ir kitiems atvejams. Ir taip mes turime pagrindo toliau spausti Rusijos federaciją, kad būtų išnagrinėta Magnitskio byla. Antra, antras dalykas. E, mes išras veiksmų tarnybą kartu su komisija ir mūsų atstovais e, ragina Rusiją atlikti tinkamą tyrimą. Mes naudojomės ir naudojamėmės vis visais būdais ir visų lygmenių diskusijomis su Rusija, taip pat ir aukščiausių lygmenių yra vykdomas dialogas per žmogaus teis, konsultaciją žmogaus teisų klausimais e, Liepos mėnesį taip pat buvo apie tai kalbama. Ir aukščiausiai atstovė aukščiausio įgaliotinė kalbėjo parlamente būtent apie santykius su Rusija žmogus teisų klausimu. E, Van Rompoj balandžio mėnesį šiais metais nusintė laišką Rusijos prezidentui Medvedevui. Tai buvo beprecedentinis atvejis, jis paprašė, paragino e, tęsti tyrimą dėl Magnitskio bylos ir išreiškė viltį, kad bus e, užbaigta ši byla ir patraukti bažymą atsakomybę atsakingi atmenys. Ir taip pat, kad bus liautasi e, persekioti jo motiną ir jo našlę. ES ir toliau naudosis visomis priemonėmis e, spausti Rusiją. Trečias punktas, kodėl mes tai darome. Yra trys e, pakankamos priežastys. Pirmiausia, paties bylos pobūdis, pačios bylos pobūdis, kaip šiandien pristatė e, svečias yra pažemintas žmogaus orumas ir pasišaipyta iš žmogaus teisų, o tai prieštaroja pagrindiniams ES vertybėms. Antra, mes esame įstikinę, kad Rusija turėtų pati turėti interesą išsiaiškinti bylą, kuris, kuri tapo tokia svarbia e, Rusijos teisiniai sistemai e, taip pat ir stabilumo, nuspėjamumo prasme investicijoms verslui, kad verslas ir investuotojai matytų, kokiojame, kokioje aplinkoje jie dirba. Ir trečia priežastis mes esame įsitikinę, kad Europos Sąjunga Europos Sąjungai labai svarbu, kad Rusija būtų stabili, demokratinė ir kad tenai klestėtų įstatymo viršenybę, nes Rusija yra mūsų kaiminė ir todėl turime daryti viską, ką galime, kad taip ir būtų. Matėme taip pat ir Rusijos pusėje tam tikros trinties. Pastebėjome, kad e, Rusijos vyriausybė e, lik ir stengiasi atsakyti į mūsų užklausas. Tuo metu manas Medvedevas liktais stengiasi kažką daryti, paskatinti tyrimą. E, kažkokius ne, nepriklausomus tyrimus taip toliau. E, prezidentas Putinas pirmą kartą pasisakydamas kaip prezidentas taip pat pabrėžė poreikį ištirti šią bylą. Labai svarbu, kad šie žodžiai, šie pareiškimai būtų, būtų ne tik žodžiai, bet ir virstų veiksmais. Ir paskutinis punktas, apie kurį noriu pakalbėti, tai būtent tolimesni mūsų veiksmai labai atidžiai atsižvelgsime į Europos parlamento rekomendacijas. Taip pat stebėjome e, apribojimų, diskusiją dėl apribojimų Junktinėse Amerikos valstybėse. Bet norėčiau pabrėžti, kad e, JAV ir ES apribojimo sankcijas taiko kitaip ir ta aplinka, kurioje mes veikiame, yra visiškai kitokia. Kaip jau buvo sakoma, uh, apribojimai yra labai. Tai yra kraštutinis atvejis, kraštutinės sankcijos, kurios turėtų būti taikomas tik kraštutiniais atvejais ir tai pagal tam, tikras, tam tikrus nuostatas, tam tikras e, taisyklės. Turėdami tai galvoje, turint tai galvoje, manau, kad reikia palaikyti e, tą spaudimą ir šiuo atveju ir kitais atvejais, panašiais atvejais turime naudotis visomis priemonėmis, kurias turime. Reikia taip pat iš šį atvejį žiūrėti platesnėme kontekste Rusijos politinio ir social, politinės socialinės aplinkos kontekste ir aptarti tai, ką galima, kokius žingsnius galima toliau mm, daryti šioje srityje. Ačiū. Tina. Pone Kristina Ojulent, žodis jums, padarykite išvadas. Well, uh... Ačiū, pane pirmininkė. Prieš nubrėždama išvadas, aš uh, vis dar norėčiau paklausti pono Punčio kelių klausimų. Uh, ir Ir e, vis dėlto pakartoti pono Tarando klausimą, kągi e, Europos išorės veiksmų tarnyba ketina daryti. Ar jūs ir toliau taikysite tas pačias priemonės, kurios e, taikomas ir dabar, nes tai netitinka mūsų reikalavimu. Ir šitas rekomendacijos projektas, apie kurį mes dabar diskutuojame, iš esmės nėra susijęs su dabartinėmis priemonėmis mes tiesiog bandome užmėgsti dialogą su Rusija ilgus metus. Aš manau, kad e, Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų rimtai pasvarstyti, kokie galėtų būti mūsų artimiausi žingsniai. Ir manau, kad e, būtų geriau, kad e, pasidalintumėte savo mintimis, ką ketinate nuveikti. Pone Bušai, norite, užduoti, norite atsakyti klausimą? Ačiū, pane pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Mes, kaip jau sakiau, atidžiai nagrinėsime Europos parlamento rekomendaciją, kai tik jinai bus priimta. Ir apsvarstysime, atsižvelgdami į tai mūsų artimiausius žingsnius. Kaip jau sakiau, mes ir toliau taikysime spaudimą Rusijai, naudosime visas įmanomas priemonės, kurias turime. Uh, Aš negaliu spekuliuoti, kokius žingsnius mes toliau padarysime. Bet kokiu atveju e, dalyvaus ir kitos visos valstybės narės šiuose žingsniuose. Reikės politinių sprendimų, kurių mes dar šiuo metu neturime. Ačiū kolegos. Aš norėčiau priminti, kad mes balsuosime rytoj dėl šio punkto. Pone pirmininkė, aš norėčiau tik keli žodžius pasakyti kaip e, savo išvadą. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems e, kolegoms, kurie dirbo ir dirba, spręsdami šį klausimą. Aš norėčiau taip pat atsakyti į pana Tarando klausimą. Aš manau, kad, e, kad svarbiausia, kokie mūsų žingsniai bus ateityje ir ką turi nuveikti valstybių narių vyriausybės. Aš manau, kad tai yra visų mūsų bendras tikslas ir bendras interesas, kad e, ši rekomendacija būtų priimta plenarnėme posėdėje. E, ir turi e, būti atsižvelgta į visus aspektus. Tačiau mes turime bendradarbiauti labai glaudžiai su politinėmis frakcijomis, nes tai yra daugelypis politinis klausimas. Čia jis rūpi tik, ne tik tai mūsų frakcijai, bet ir kitoms frakcijoms. Mums reikia visų parlamentarų paramos. Uh, Mums reikia e, priemonių, kuriomis e, galėtume įtakoti mūsų kolegas nacionaliniuose parlamentuose ir mes turime e, būti pasirengę taikyti spaudimą šio klausimo mūsų nacionalinėms vyriausybėms. Bet bet kokiu atveju mes bendradarbiausime su Europos išorės veiksmų tarnyba ir sieksime bendrų rezultatų. Ačiū. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra padėti Sirijoje. Aš norėčiau pasveikinti pana Ūgę Mingerelį. Jis yra Europos išorės veiksmų tarnybos vykdomasis direktorius Šiaurės Afrikos, Artimų Rytų, Arabijos, Pusėsaro, Irano ir Irako klausimais. Padarysime trumpą pertraukėlę. Stay, stay where you are. Still, I, I, can't, I can't live without you. you crush my heart. <laughs> colleague for our discussion and the common of Kolegos, mes dabar diskutuosime dėl uh, padėties Sirijoje. Uh, pakvietėme šią diskusiją poną Mingarelį. Taip pat pakvietėme uh, poną Selimą Janelį, Turkijos ambasadorių Europos Sąjungoje. Nes uh, Turkija kaip tik nukentėjo nuo šio konflikto. Mm, situacija tikrai yra tragiška. Kančios civilių yra didžiulės, o šiame regione iš tikrųjų nestabilumas smarkiai auga. Tarptautinė komisija, mm, kuri būtent užsijima padėties ir jo tyrimų, kaip tik priėmė vakar savo ataskaitą. Matosi, kad Sirijoje yra pažeidinėjamos nuolat E, žmogaus teisės ir kad šitų pažeidinimų skaičius auga. 19 tūkstančių žmonių, daugiausia civilių, buvo iki šiol nužudyti Cilijoje, Sirijoje. Ir dabar kiekvieną dieną atakuojamos taikios gyvenvietės. Taigi čia dabar galima kalbėti apie humanitarinę katastrofą. Ir e, civiliai gyventojai, jie turi būti apsaugomi ir teikiama jiems humanitarinė pagalba pagalbą. ES kaip tik tai 50 milijonų 15 atsiprašau, milijonų eurų skyrė humanitariniai pagalbai. Tai be to yra krizė, kuriai, kurią būtina spręsti politiniu būdu, nes vyksta demokratėjimo procesai šalyje. O be to, spręsti šią problemą reikia ir todėl, kad būtų užtikrintas stabilumas visame regione. Todėl aš norėčiau suteikti žodį ponui uh, Migarelį. Uh, Europos išorės veiksmų tarnybos vykdomajam direktoriui, kad jisai mums pristatytų ES e, politiką Sirijoje ir e, pristatytų galimus sprendimų būdus. Ačiū pirmininkė. Be abejo, EIVT džiaugiasi, kad yra pakviesta dalyvauti užsienio reikalų komiteto diskusiją dėl e, šios tragiškos, dramatiškos e, temos. Kaip žinote, Europos išorės veiksmų tarnyba turi dvigubą tikslą. Tai yra, kuo e, greičiau e, sutaikyti valstybę po e, žudimų ir, kaip žinote, kad daugiau negu 26 žmonės žuvo dabar nuo represijų pradžios, o tuo pat metu mes norime, e, kad būtų imamasi politinių sankcijų e, šio, ir palengvintas e, pilietinių gyventojų, gyven, civilių gyventojų gyvenimas. Mes išskiriame devynės prioritetinės veiklos rūšis, kurias dabar norėčiau paminėti. Taigi pirmiausia, mes turime galvoti, kaip palengvinti gyventojų kančias. Uh, manome, kad reikia didinti mūsų humanitarnę pagalbą. Turbūt žinote, kad iki šiol ES yra pagrindinė donorė. 225 e, e, tūkstančius e, eurų suteikė E, šiai valstybei. Tačiau to nepakanka. Europos komisija nusprendė padidinti savo pastangas artimiausių metų ir padėti žmonėms, kurie yra išvaryti iš namų Sirijos viduje, taip pat ir pabėgėliams e, trijose kaimininėse valstybėse - Jordane, Libane ir Irake. Taigi tais dviem frontais turės būti dedama daugiau pastangų artimiausių metų, kad e, efektyviau padėtume pagal, turime geriau koordinuoti uh, visų donorų teikiamą pagalbą. Vadinasi, kitą savaitę greičiausiai New York'e generalinės asamblėjos rėmose įvyks e, donorų konferencija vadovaujant komisijos nariai Georgievai ir e, kalbėsime visų pirma apie tai, kaip galima padidinti parmą, mobilizuoti papildomus donorus, ypač iš Persų įlankos valstybių, kurios iki šiol nebuvo pačios aktyviausios šiame veik darbe. O kitas dalykas, turime stiprinti koordinavimą, kad užtikrintume jau humanitarnė pagalba yra efektyvi. Be abejo, e, per žiemą pabėgėlių E, gyvenimo sąlygos dar e, pablogės, todėl mes turime daryti kuo daugiau ir kuo e, geriau turime dirbti, kad tų žmonių gyvenimas pagerėtų. Kita svarbi mūsų veiklos ašis yra kaimininės valstybės. Kaiminės valstybės turi pasitarnauti toms valstybėms humanitarnė prasme. Jūs žinote, kad Turkija ir Jordanas E, jau e, priėmė nemažai pabėgėlių, taip pat ir Irake yra priimta nemažai žmonių. E, Jordanas ir Libanas, susi, Jordanija ir Libanas dabar pačios susiduria su destabilizacijos grėsme. Jordanija ir Libanas dėl jums puikiai žinomų priežasčių yra labai trapios valstybės, todėl turime daryti viską, ką galime, kad pabėgėlių srautas nesumažintų dar uh, E, valstybės stabilumo ir artimiausiomis savaitėmis mes e, stengsime suteikti būtiniausią pagalbą Jordanijai ir Libanui, ypač sveikatos ir mokymos rytise. E, tiems nelaimingiams pabėgėliams, kurie yra tose šalise. Ir e, mes užmesgėme ryšį su Damasko ir Beiruto diplomatais, kad būtų imtasi visų reikalingų priemonių, kad tų dviejų valstybių politinis nestabilumas dar labiau nepadidėtų dėl masinio e, pabėgėlių antplūdžio. Trečioji Europos išorės veiksmų tarnybos vyriausios įgaliotinės veiklos prioritetinė ašis yra per Arabų lygą, per jungtinės tautas E, jūs žinote, kad mūsų vyriausiai įgaliotinė ir išorės veiksmų tarnyba darė viską, ką gali, e, kad paremtų Kofi Ananą. E, ši parama taip pat ir Laktar Braimiui yra suteikiama. Jau keletą kartų tą matėme. Kitą savaitę vyriausiai įgaliotinė susitiks taip pat su uh, Al-Arabi uh, generaliniu sekretoriumi. Uh, ir jungtinės tautos Damaske savo atstovybę išlaiko, kaip žinote, mūsų delegacija ten taip pat dirba, kaip pat ir trijų ES valstybių narių ambasados. Jos yra pasirengusios padėti Alkarbraimi visomis įmanomomis priemomis. Ir ketvirta svarbi mūsų e, dalyvavimo sritis opozicija. Mes žinome, kad opozicija ten yra susiskaldžiusi. Visi žinome, dėl kokių priežasčių. Jau daug mėnesių e, išorės veiksmų vyriausiųjų įgaliotinė bando kalbėtis su opozicijos pagrindinėmis grupuotėmis, kad įtikintų juos, jog būtina suformuoti bendrą platformą, sukurti projektą. E, dar gyvenimui po Asado. Mes e, turime pabrėžti, kad e, kai kurios jų idėjos yra nerealistinės, ideologinės mintis yra nerealistinės. E, turime suprasti, kad reikia galvoti apie politinius subjektus. Jeigu tos organizacijos, tos grupės nori būti įtakingesnės, jos turi formuoti bendrą platformą. Uh, E, organizavome keletą e, susitikimų, dalyvaujant pagrindinėms opozicinėms grupėms, ypač Sirijos nacionalinė taryba e, dalyvavo, kad būtų galima suformuoti bendrą platformą. Mes žinome, kad keisimės patirtimis su jais, tenksimės jiems padėti. Mes palaikome ryšį su Arabų lyga, kuri jau keletą kartų yra bandžiusi padėti opozicinėms grupuotėms suformuoti bendrą platformą. Be abejonės mes prašysime, kad opozicija e, e nuramintų visas mažumas, nes labai svarbu, kad visos mažumas, ypač E, krikščionys ir kiti nebijotų, kad po Asado jos nebus persekiojamos tos mažumos. Ir kuriama politika turi integruoti visą visuomenę ir e, jie turi būti e, pagrįsta gera valia nepriklausomai nuo žmonių tikėjimo. Dar viena mūsų veiklos ašis yra e, nubausti kaltuosius režimuose. Kipre susirinkę ministrai, užsienio reikalų ministrai prieš maždaug savaitę parašė, kad mes pagalvotume apie visą eilę papildomų sankcijų ir mes tuo klausimu dabar dirbame. Taigi reikia stengtis toliau uh, uh, pasirūpinti, kad uh, režimas nebesusilauktų papildomos paramos ir kad jų mirties mašina pagaliau subirėtų. Šeštoji mūsų veiklos ašis - e, intensyvinti dialogą su pagrindiniais partneriais. Jūs žinote, kad yra visa eilė tarptautinių forumų, organizacijų, kuriuose yra bandoma išsiaiškinti pereinamosio laikotarpio politikos specifiką. Jordanijoje, Ankaroje, Stambule, Paryžiuje buvo tai daroma ir be abejonės kitą savaitę New York'e apie tai bus kalbama kai e, Sirijos draugų grupė susitiks. E, taip e, ją pavadino Amerikos valstybės sekretorius. Taip pat buvo tokia Sirijos, susirinkusi tokia Sirijos draugų grupė Ženevoje ir ji bandė išsiaiškinti, su kuriomis valstybėmis pirmiausia reikėtų dirbti. Rusija šiuo atveju buvo išskirta. Uh, E, Ženevoje apie tai dar nebuvo kalba, bet mes dabar suprantame, kad reikia palaikyti ryšį su Rusija. Egipto e, prezidentas Mursis e, sakė, kad reikia sukurti kvartetą Sirijai, bandant išsiaiškinti, kokiamis politinėmis priemonėmis palaikyti tą valstybę po Asado E, Saudo Arabija nedalyvavo tame e, dialoge. Oficiali priežastis yra ta, kad e, serga Saudo Arabijos principa, princas, bet turbūt yra ir kitų priežasčių, kuriamis būtų galima paaiškinti Saudo Arabijos pasivumą. Uh, E, jūs žinote, kad Saudo Arabija, Turkija, Iranas ir Egiptas iš esmės yra tos valstybės, kurios gali padaryti spaudimą abiems pusėms. Tai yra tos, tie regionos svertai, kuriuos paiso abi pusės. Todėl mes ieškome galimybių visas tas valstybės susijęti su keliama iniciatyva ir um, toje dvasioje priversti jas diskutuoti, kalbėti jas diskutuoti. Septintoji mūsų veiklos rušis yra susijusi su e, nebaudžiamumu ir nusikaltelių atsakomybės įvardinimu. Mes e, e, su vyriausiai galiotinė daug kartų esame kartuoję, kad negali būti nebaudžiamumo. Yra valstybių narių, kurios jau sakė, kad reikėtų pasitelkti tarptautinį baudžiamą į teismą. Būtent čia ir prasideda diskusija, niekas čia neslėpiama. Yra tokių, kurie sako, kad pereinamuoju politiniu etapu Asadas turėtų jau būti patrauktas teisman ir ten kalėjime turėtų užbaigti savo gyvenimą, bet kaži, ar tai yra geriausia išeitis, diskusijoje e, iš ES pusės stengiamės demonstruoti vieningą poziciją ir E, galiu tik patvirtinti, kad nebaudžiamumo nebebus, ypač tų, kurie padarė karo nusikaltimus, nusikaltimus prie žmoniją. Jūs žinote, kad buvo sukurta tarptautinė komisija Europos tarybos jungtinių tautų rėmose, dirba Ženevoje, e, jau artėja prie savo darbo išvadų ir tose išvadose yra sakoma, kad yra tvirtų įrodymų, kad nusikaltimai prieš žmoniją ir karo nusikaltimai buvo vykdomi Sirijos režimo rankomis. Ir ta tarptautinė tyrimo komisija, kurioje vadovauja ponas Piniero, e, nustatė, kad ir opozicijos rankos nėra švarios. E, yra sakoma, e, kad ir opozicijoje yra įvairių e, faktų užfiksuota. Taigi, e, galvodami apie e, valstybės likimą po Asado, e, E, įsteigėme darbo grupę, kuriai pirmininkauja Vokietija. Porą trejata kartų jau buvo susitikusi ta grupė ir mums e, per tą grupę yra įmanoma įvertinti padarytą žalą e, per 18 konflikto mėnesių ir taip pat įvertinti, kokia galės būti reikalinga parama ekonominė, politinė po to. Taigi mes dirbame su visomis e, susijusiomis pusėmis. Ir paskutinė ašis, kurią aš čia norėčiau paminėti, Junktinių tautų saugumo taryba. Ten jaučiame labai daug trinties. Junktinių tautų saugumo taryba nesugebėjo priimti rezoliucijos. Mes visi žinome kodėl. Taigi bus labai svarbu sukurti rezoliuciją, kurioje bus labai aiškiai pasmerkiamas Asado režimas ir e, E, turi būti įmamasi priemonių žudynėms užbaigti. Jūs visi žinote, e, kodėl e, rezoliucija nebuvo priimta. Junktinių taugų sumo taryba turi priimti tokią rezoliuciją, tačiau dviejų nuolatinių narių pozicija nėra tam palanki. Tarp tų valstybių yra ir BRIC šalis. Sergejus Lavrovas ir Kinai bando įvardinti savo uh, veiklos centrinės um, tendencijas, bet mes tikimės, kad padėtis pasikeis ir saugumo taryba galės priimti reikalingą rezoliuciją. Taigi, tokiais būdais mes galvojame uh, veikti. E, Europos išorės veiksmų tarnyba ir vyriausiai galiotinė būtent e, tą kryptimį dabar dirba, tačiau suprantame, kad uh, Pirmiausia, reikia nutraukti e, žudynės, e, kliūčių tam yra dar nemažai, bet mes turime daryti viską, ką galime ir kas būtina. Ačiū. Kaip visuomet, puikiai viską susakėte. Ačiū ambasadoriau. Dabar mums reikia jūsų pagalbos šioje diskusijoje dėl Sirijos pabėgėlių e, palei sieną ir kokią įtaką E, turės pabėgėliai kaiminėms valstybėms ir Turkijai. Ką Turkijos vyriausybė galvoja, kaip būtų galima e, sustabdyti žudynę Sirijoje ir kaip galima būtų paskatinti tikrai demokratinį valstybės pasikeitimą. Ačiū, man yra privilegija būti šiame posėdėje ir dėkoju iš kvietimą, kaip ponas Mingerelis sakė, pasistengsiu nes nekartoti to, kas jis sakė, bet e, kalbėsiu panašia linkme norėčiau papasakoti, kaip mes žiūrime iš tą padėtį ir kokią įtaką tai turi Turkijoje. Pirmiausiai rūpinamės dėl Sirijos ir regi to regiono ir antra dėl savo mm, šalies. Visi žinojo, kokia yra padėtis, jinai negerės, jinai blogės ir blogės, kasdieną matome labai baisių dalykų, matome žudimus, o mūsų rankos yra surištos, todėl dar labiau puolame į nevilti režimas griebėsi paskutinių visų veiksmų ir tiesiog net nežinome kartais, kokiu, ko dar jie gali griebtis, poliai nevilti. Todėl mes turime sugalvoti sprendimų, kur, kur, kur, kur, kurios sunku sugalvoti. Mums neramu dėl to, kas bus, kai šitas karas baigsis. Matėme, kas įvyko kitose regiono šalyse, taigi turime būti pasiruošę tam, kas bus pasibaigus šiam karui šiam konfliktui. Ten gali įvykti susiskaldimų etninių pagrindų, e, religinių pagrindų ir tai, ką minėjo ponas Mengelis, mums irgi kelia nerimo. Dabar yra daugiau negu 80 tūkstančių pabėgėlių e, mūsų šalyje, pabėgėlių iš Sirijos ir greitai grįšiu prie pabėgėlių klausimo. Mes norėtumėm, kad Sirija išliktų tokios pačios teritorijos, ne, nepadalinta. Mums tai labai svarbu. Reikia sukurti tinkamą pereimo e, planą, pasi, kurį, kurį jūs būtų gyvenamas pasibaigus konfliktui. Taip pat norėčiau pakartoti, nes mums tai yra labai svarbu, mes nenorime susiskaidimo etninę ar religinę pras, religinių pagrindų šioje šalyje iš tiesų opozi dėl opozicijos iš tikrųjų reikia dar dėti pa, e, pastangas sutaikyti opoziciją. Reikia pasakyti, kad šia šaliai niekada nebuvo opozicijos, todėl labai sunku juos suorganizuoti, sutelkti. Daug kas gyveno užsienyje, o tie, kurie kovoja šalyje, šalies viduje, turi problemų dėl komunikacijos su e, užsienyje esančia opozicija ir sunku juos suvesti. Opozicija turėtų būti vieninga, joje turėtų dalyvauti visos opozicijos grupės. Jie tikrai padarė pažangą, bet reikės dar daugiau laiko ir tikimės, kad e, jie nedels. Kalbant apie tarptautinę bendruomenę, e, visi pasibaisėja tuo, kas vyksta Sirijoje, bet rankos mūsų vis tiek surištos. Saugumo taryba nedirba taip dėja, kaip turėtų. Visada prašėme ne tik daugiau sankcijų, bet ir daugiau veiksmų, imtis veiksmų, e, apsaugoti e, Sirijos žmonės ten ir viduje yra daug e, pabėgėlių iš namų išvarytų žmonių, bet, kaip žinote, yra šalių, kurios prieštarauja veiks, atitinkamams veiksmams tikėkime, kad jie pagaliau, to šalis supras pagaliau, kad jie turėtų būti teisingoje e, istorijos pusėje. Kalbant apie padėtį Turkijoje, kaip sakiau, dabar mūsų šalyje yra daugiau nei 80 tūkstančių pabėgėlių. 140 tūkstančių beveik buvo e, atvykę, bet dalis jų grįžo atgal. Ne, dabar turime 12 stovyklų, 8 jau yra įrengtos, o dar 4 yra statomos. Maždaug 96 tūkstančių žmonių galėtumėm dabar priimti ir ruošiamės maždaug 140 tūkstančių žmonių priimti, bet skaičiai auga ir auga. Nežinome, kaip ilgai tie pabėgėliai turės pas mus apsistoti, ateina ateina žiema, nors visi mano, kad Turkija yra labai šilta šal, krašta šalis, vis tiek pas mus žiema yra gan šalta. Ir gyvenant ypač stovyklose tikrai gali būti labai šalta. E, todėl mes ruošiamės tam atveju, jeigu tie žmonės turės pasilikti ilgiau Turkijoje. Ir stengiamės e, teikti įvairiausias paslaugas - švietimo pas, paslaugas, socialinės paslaugas, net internetą. Taigi mes dedame pastangas išleidome jau daugiau negu 200 milijonų dolerių šiems tikslams. Žmonės turi giminaičių už sienos, todėl ne visi gyvena. Turkijoje turi giminaičių, todėl ne visi gyvena stovyklose, kai kurie gyvena pas savo giminaičius. Tačiau reikia pripažinti, kad tarptautinės bendruomenės pagalba nėra pakankama, nebuvo pakankama manome ir Turkijoje, ir kitose šalyse, kaiminėse šalyse, kad e, tarptautinė bendruomenė gali padaryti, galėtų padaryti daugiau. Mes žinome, kad kad yra tam tikro pribojimų veiksmams, bet mes primame visą pagalbą, kokią tik galėtumėm gauti ir iš organizacijų, ir individualiai. Dabar gauname pagalbos ir iš konkrečių šalių, ir, ir, ir mums tos pagalbos tikrai reikia. Vieni nesusitvarkysime. Kol kas iki šiol susitvarkėme, bet reikia ruoštis pačiai blogiausiai situacijai, blogiausiam scenarijui. Gali padėtis pablogėti, žmonės imti plūsti į Turkiją. Labai svarbu padėti siriams prie sienos, dar neperžengus Sirijos sienos. Mes tengiamės pradėti tą, teikti pagalbą prie sienos e, su Sirija, pradėti teikti jiems maistą ir, ir, ir, kitus, ir kitką, ko jiems reikia. Vienas iš dalykų, kurie mums kelia nerimą, tai būtent terorizmo padid, grėsmės padidėjimas mūsų šalyje. Dabar Sirija padeda PKK ir žinau, kad jie stengsis padaryti kiek, kiek manoma daugiau žalos mūsų šaliai. Kalbu apie sirų režimą ir būtent PKK jie tikrai pasinaudos. Ir mes labai dėl to nerimavome, taigi mes, mūsų šalyje yra ne tik tai kilusi pabėgėlių krize, bet ir saugumo krize. Tam, kad galėtumėm imtis veiksmų Sirijoje, mums reikia tarptautinės bendruomenės pagalbos. Junktinės tautos turi autorizuoti bet kokį e, veiksmą, bet kokią intervenciją Sirijoje, kitaip tai bus neįmanoma. Taigi, kaip ir ponas Mingerelį, norėčiau pasakyti, kad padėtis yra siaubinga, gėdinga, dėja mūsų rankos yra surištos, galime padaryti tik labai nedaug, norėtume padaryti daugiau, norėtume padėti tiem žmonėm. Opozicija tikriausiai kovos viena, bet jiems ir jiems reikia padėti. Matėme siaubingų dalykų vykstančių Sirijoje ir sunku suvokti, kas ten dedasi. Kuo toliau, tuo gauname mažiau informacijos, nes neturime nei, nei, nei ambasados, nei kitokio taško tenai žinias gauname tik tai žiniasklaidos. Taip pat galim pasakyti, kad padėtis Sirijoje nėra tokia, kokią matėme Šiaurės Afrikoje, gali tas konfliktas užsitęsti daug ilgiau ir tai kelia dar didesnį nerimą, dar didesnį susirūpinimą ir jums, ir, ir mums. Reikia kuo greičiau imtis veiksmų, tikriausiai, e, tikriausiai tiek ir lauksiu klausimų, kuriuos mėlai atsakysiu. Pirmininkas, ačiū. Ambasadoriau, keturi kalbėtojai norėtų užduoti klausimą. Kiekvienam suteikiu po dvi minutės. Ne, dabar jau turime penkis kalbėtojus. O gal net ir šešis, e, žodžiu, po, po dvi minutės. Pone Mingarelė, aš pradėsiu. Pone Mingarelė, jūs sakėte, kad opozicija yra susiskaldžiusi. Taigi, mano klausimas apie opoziciją, pozicijos identitetą. Ar, ką galite pasakyti, ar jie tikrai nori vienytis, ar jie nori ieškoti bendrų taškų, nes kai Libijoje Gaddafis buvo nuverstas, opozicija susiskaldė į labai smulkės grupės ir kiekviena užėmė atitinkamą nacionalinę teritorijos dalį be jokios, be jokios vienybės. Ir iš paskutinių pranešimų Alkaidos grėsmė didėja. Taigi norėčiau paklausti ambasadoriaus, ar galvojate apie. Apie kokią alternatyvą galvojate? Kaip manote, kiek arabų šalis galėtų būti atviros ir pasiryžusios e, tam tikrai intervencijai, ar tarkim pritarti neskraidimo zonai virš Sirijos, kai buvo virš, priimta virš Libijos, pone Gomeš, pusantros minutės. Ačiū, e, ponė Mingarėlė, už jų pranešimą. Jūs jau daug informacijos patikėte. E, Aš norėčiau paklausti, kaip jūs remiate pana Ibrahimį? Ar jūs tik logistinius kažkokias paslaugas teikite, ar ir politikai jo teikite paramą? Kitas dalykas, ar mes iš esmės kažkaip bendradarbiavame su Iranu, nes Iranas būtent remia Asado režimą. Ar Aš manau, kad mes būtent turime tarti su Iranu, siekdami nuversti Asadą. Ar iš tikrųjų vyksta šelgime kažkokie darbai? Ar mes bent jau bandome uh, padaryti kažkokias reformas uh, Junktinių tautų saugumo taryboje, nes šita uh, tragedija, kuri įvyko Libijoje, tai gali pasikartoti ir Sirijoje, gali pasikartoti daugelį kitų pasaulio vietų. Uh, Aš manau, kad mes turime e, deblokuoti arba atimti šitą veto teisę iš e, saugumo tarybos. Nes matome, kad kai kurios valstybės, ypač Rusija, e, po to dar Brazilija ir, ir, tiksliau, ir, ir Kinija, bando prieštarauti kažkokiams sankcijoms prieš Siriją. Taigi, ambasadoriu, aš norėčiau paklausyti jūsų. Dabar m, mm, karinės sakykime, įsikarinio įsikišimo galimybės. Jeigu, pavyzdžiui, jūsų šaliai kiltų didesnis pavojus, negu dabar jis yra iškilęs, ar jūs manytumėte, kad e, būtų galima taikyti iš esmės kažkokio karinio pavadžio priemonės, baigti, nutraukti karinių e, e, priemonių teikimą Asadui įvairiomis priemonėmis. Kitas dalykas, ar jūs svarstėte apie kurdų apskritai vienybės užtikrinimą? Pone Roveras. Ačiū, panė pirmininkė, ir aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Mingareliui už jo pateiktą informaciją ir argumentus. Aš norėčiau užduoti vieną klausimą. Ar ponas Mingarelė mano, kad mes viską iš tiesų padarėme, kad e, nutrauktume šią žudynės? Ženevos e, Konvencija yra aiški. Nebegali pasikartoti tokie dalykai, tokios e, tragedijos, kurios e, buvo įvyko anksčiau. Tai būtent tai e, pabėgėlius rautai turi būti sustabdyti. Kad iš esmės Ženevos konvencija buvo pasirašyta visų, o kurgi dabar yra teikiama šita humanitarinė pagalba, teisinė pagalba. Jeigu žmonės yra pasibaisėję, Ir turime Ženevos konvenciją, kaip gali būti, kad negalima primti, neįmanoma primti rezoliucijos, jeigu tos šalis, kurios e, ne prieš, negali sutikti su rezoliucija kariniais tikslais, tai jie privalo sutikti dėl rezoliucijos humanitarnių pagrindų. O, tai rei, o pirmiausia, mes turime sustabdyti žudimus. Pirmiausia, reikia, e, turi sustoti civilių žudimai. Galbūt jeigu kalbėtumėm, apie, kalbėtumėm apie žudimų sustabdymą, humanitarnę pusę, galbūt e, čia būtų kelias, ką, kas yra numatyta jungtinėse tautose, jeigu šalis nesilaiko Ženevos konvencijos. Nes kai š, e, kažkurioje šalyje vyksta tiesiog žudimas, tai negalima su to taikstytis. Čia kalbame apie karo padėtį ir, ir, ir karinius nusikaltimus. Pane Liuzink. Ja, dank. Stimme... Ačiū. Aš pritarčiau anksčiau kalbėjusiai kolegijai, kad e, žudynės bet kuriuo atveju turėtų būti nutrauktos. E, tas turi būti e, padaryta ir žudikai turi būti nubausti. Iš esmės nesutinku su argumentu, kad sakykime, opozicija taip pat žudo žmonės. Iš tiesų, dabar įvairius kalbėtojai pristatė įvairias grupuotės, kurios dabar vyroja Sirijoje. Čia vis dėlto reikėtų kalbėti apie režimą ir opoziciją. Tai yra dvi konfliktuojančios šalis. Ir aš manau, kad šiuo metu nebegalima suorganizuoti kažkokių dėrybų tarp režimo ir opozicijos. Todėl e, iš esmės mes turėtume aiškiai pasakyti, kad dėrybomis išspręs šio konflikto nebeįmanoma. Süddeutsche Zeitung laikraštyje vakar buvo išspausdintas straipsnis, kuriame buvo parašyta, kad e, Junktinių tautų komisarė žmogaus teisų klausimais tiek opozicijai, tiek e, Sirijos režimui priekaištavo dėl žmogaus teisų pažeidimo. Buvo kalbėta apie e, žudimus, apie mirties bausmes, apie e, vaikus, kurie įmami į ginkluotas pajėgas. Čia iš esmės nusikaltimų yra daug. Klausimas yra toks. E, kokią alternatyvą mes pasirinksime? Kalbėjome apie karinį įsikišimą. Aš norėčiau paklausti, ar apskritai yra prasminga įsikišti karinėms pajėgoms. Tačiau jeigu jau kas nors e, įsikištų, sakykime, savo, savo armiją, tada e, mes e, prisiminkime Saudo Arabijos atstovus, kad jie iš tiesų rems islamo atstovus ir šalis iš esmės susiskaldys tokiu atveju. Taigi aš norėčiau paklausti, kokia demokratinė perspektyva laukia šios šalies. Panas Hadži Georgiu. Pusantros minutės jums. Taigi, ir aš e, norėčiau pasmerkti žudynės, kurios dabar vyksta Sirijoje, ypač civilių žmonių žudynės ir vaikų žudynės. apskritai galbūt mm, nekreipiame dėmesio į tai, kad, sakykime, yra daugiau negu vienas sprendimas šio konflikto, tačiau mes turime stengtis bent jau rasti kažkokį taikų sprendimą. Ir dabar sudėtinga mm, kokį šio konflikto sprendimo būdą pasirinkti. Aš norėčiau paklausti Turkijos ambasadoriaus ir, ir pono Migarelos. Aš manau, kad Sirijoje dabar yra opozicija, Ir mes matome, kaip režimas kovoja su šitą opoziciją. Turkija panašiai atrodo. Turkijoje panašiai situacija, taigi PKK atstovai kurdai taip pat kovoja prieš Turkijos vyriausybę, o vyriausybė bando numalšinti jų sukilimą. Tai aš matau, kad čia yra tam tikras prieštaravimas. Na, Ar jūs negalėtumėt, palyginti, ar negalėtumėt dabar palyginti to situacijos Sirijoje su situacija Turkijoje? Tai abi panašios valstybės. Čia iš esmės, bet kokiu atveju, vyriausybės ir opozicijų konfrontacija vyksta. Ačiū, EPP vardu, ponas Lisek. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad mes dabar diskutuojame apie ateitį. Taip pat man džiugina pono Mingarelio žodžiai. Tačiau situacija dabar yra mm, tokia, kad mes turime bet kokiais būdais ir kuo greičiau sustabdyti tas žudynės, nes tai yra žmogiškoji tragedija. Konfliktas tarp Asado režimo ir opozicijos dabar vis gilėja. Ir man atrodo, kad tik tai karinėmis priemonėmis mes galime numalšinti šį konfliktą. Taigi dabar mano klausimas būtų, kiek reikėtų ginklų, kiek armijos a, turi ponas Asadas kiek jisai gauna paramos iš užsienio, ar jisai gauna kitokią, kokią nors karinę pagalbą iš užsienio. Mes visi žinome, kad jam yra teikiama pagalba iš užsienio. Ir mano klausimas ambasadoriui yra mm, toks, kaip yra kontroliuojama siena tarp Turkijos ir Sirijos. Ar tai yra ta dalis, kurio Sirijos teritorijoje, kurią dar kontroliuoja Sirijos vyriausybė, ar a, iš esmės tą sienos atkarpą kontroliuoja Sirijos opozicija. Taip kaip e, e, Sirijos, e, tai yra Turkijos karinės pajėgos įstraukusios šį procesą. Pone Tarnela. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti kalbėtojams už jų įnašus į diskusiją. Aš norėčiau užduoti klausimą, ponui Garelai. Ar Europos Sąjunga įvertino tuo, tas priemonės, kurių buvo imtasi Šiaurės Afrikoje, būtent per arabų pavasarį? Ar buvo kas nors padaryta, kad dabar neteitų arabų ruduo? Tikriausiai kažkas buvo padaryta ne taip, ar ne? Ar mes norime tą patį padaryti ir Sirijoje, kad ten susidarytų tokia situacija kaip Libijoje? 500 ginkluotų grupuočių egzistuoja dabar Libijoje, jos plėšia šalį ir skriaudžia civilius gyventojus. Ar to mes siekiame? Pone ambasadoriu, jūs iš e, arti matote visą situaciją. Kasgi tiekia ginklus abiems pusėms? Galbūt kiti sakys, kad tai nėra pilietinis karas, tačiau tai yra konfliktas, kuris labai panašus į pilietinį karą. Aš manau, kad e, iš esmės reikėtų tarptautinės bendruomenės įsikišimo, tačiau mums dabar rankos yra surištos. Manau, e, kad mes neturėtume daryti tos klaidos kaip Libijoje. Neturime primesti vyriausybės. Aš manau, kad tik Egipte dabar ramesnė situacija. Ar apskritai yra vertinama Europos politika po tų visų įvykių? Ačiū, ponia Franciska Praner. Ačiū. E, turiu pasakyti, kad nebuvau čia diskusijų pradžioje nes e, susitikau su e, Libijos atstovais ir uh, truputį pavėlavau, dėl to atsiprašau. Aš norėčiau tik tai paklausti klausimą dėl pabėgėlių. Čia sklando gandai, kad e, Europos Sąjungos finansuojama pagalba per Raudonąjį kryžių nepasiekia tų žmonių ir e, nusėda režimo e, kišenėse. O e, opozicijos atstovai e, yra neprūpinami tą pagalbą ir jie kenčia dėl tokių sąlygų. Taigi, iš esmės, e, mm, ar iš tiesų tas finansavimas nepasiekia atitinkamų žmonių? Aš nežinau. Aš nežinau, ar, ar padėtis regione turėtų pasikeisti, remiantis mūsų e, priemonėmis. Kaip mes galime pasiekti pokyčių šioje situacijoje? Taigi tokie mano klausimai. Ačiū, panė Salvrangė. Paskutinis kalbėtas. Ačiū, pirmininkė. Tikrai vyko labai įdomus debatai praeitą savaitę e, parlamento plenarnėje sesijoje su aukščiausiai galiotinė. E, tam, tose, tose diskusijose pasireiškia visas tas nevilties, visa ta neviltis dėl šios situacijos. Manau, kad padėtis saugumo taryboje ir ES padėtis, nepasitikėjimas ir taip toliau. Taip pat ir ateinantis rinkimai e, JAV sukuria tokią praktiškai nepajudinama situacija ir kiekviena iš šalių mato, kad per tarptautinę intervenciją nieko neišspręsi, o režimas spaudžia poziciją, opozicija mato, kad regioninę paramą turi, bet tos Jos, jie negali pasinaudoti, iš Irano pusės e, palaikymas silpsta, e, vis daugiau žmonių žūsta ir matom e, humanitarnę tragediją, o aš tai galiotiniai pasakiau, kad mes negalime apsiriboti vien tik tai tarptautiniu raudonoju kryžiumi, reikia imtis konkrečių priemonių. Noriu paklausti pono Mingarelio ką realiai galima padaryti dėl humanitarnės padėties, kaip prašė kai kurios valstybės narės, ir ar įmanoma būtų visgi E, paskelbti neskraidimo zoną. Libane e, besilankydamas popiežius kalbėjo apie abiejų e, konflikto pusių padėtį. Labai svarbu palaikyti, padėti Turkijai kovojant su PKK, PKK ir, ir ginkluotomis grupuotėmis, kurios veikia pasienyje. Negalima palikti Turkijos vienos spręsti šias sudėtingas problemas. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dabar ponas, žodis ponui Mingareliui. Turite 7-8 minutės atsakymams. Ačiū gerbiamim parlamentarui už visus įdomius klausimus, kurie be bejonės e, yra susijęs su svarbiausiamis temomis nes e, tokios ar tokios grupės dalyvavimas ar tarpusavio santykiai sukelia strateginių e, politinių problemų, kurių be abejonės išvengti yra sunku. Pirmiausia, buvo klausima apie skirtingo opozicinių grupių nenorą bendradarbiauti. Susiskaldimas yra pagal keletą e, tokių skirtingų linijų. Pirmiausia, išorinė pozicija ir vidinė pozicija. Tai nėra tas pats. Kita skilimo grupė yra, e, tai yra tos opozicinės grupės, kurios yra už kariuomen... sprendimą su kariuomenė, yra tos, kurios galvoja, kad galima dėrėtis, per... dėrėtis ir taip prasisprendimą. sprendimą Yra tokių grupių, kurios mano, kad būtų galima daryti spaudimą ir tada tik tai galima dėrėtis. Ir trečioji susiskaldimo linija yra pagal tikėjimą. Taigi, ar dabar yra įmanoma toms skirtingoms grupėms rasti bendrą platformą? Aš nemanau, kad yra neįmanoma. Manau, kad tos skirtingos grupės turėtų galėti juodo ant balto surašyti e, savo politinių planų E, pagrindinius elementus planų po Asado. E, būtent to siekia Araški, e, būtent to siekia Turkija, palaikant ryšį su skirtingomis opozicijos grupėmis ir visa eilė ES narių. Uh, Taip pat ir mūsų tarnybos, vyriausiosios įgaliotinės tarnybos atstovai jau yra užmesgę ryšių su tam tikromis opozicijomis grupėmis ir palaiko dialogą. Dar nepasiekime to taško, kai bendra platforma egzistuotų, tačiau e, nepaisant tų realių susiskaldimo tarp opozicijos grupių, manau, kad jau rytoj būtų įmanoma rasti bendrą platformą tai tik tai tam tikra prognozė, tokia spekulacija. Aš negaliu jums geresnio, tvirtesnio atsakymo kol kas duoti dabartinėme etape. Toliau ponios Gomes klausimas. Praimi spaudimas. Dėl Alkaidos dar buvo pateiktas klausimas, sako pirmininkas. Atvirai išnekant, aš tokios informacijos neturiu. Perskaitęs e, tą pranešimą, mačiau, kad buvo parašyta, kad prieš tai Irake buvo Alkaidos E, lastelių, paskui jos tarsi perkėsi keliai į Siriją, bet aš negaliu nei patvirtinti, nei nepatvirtinti. Tarnyba, kurią šiandien atstovauju, negali jums e, suteikti daugiau informacijos, negu kad jūs pasis galite gauti šią temą. Pone Gomes, e, dėl Abraimi ypatingo galiotinė sakė, kad apraimi patiria spaudimą iš skirtingų taškų. Jeigu reikia logistinės ir techninės pagalbos iš mūsų delegacijos iš Damasko, jis tokią pagalbą gauna. Kitas dalykas, jeigu jam reikia uh, politinės paramos, ji gali būti mobilizuojama bet kada, jeigu jis tik nori pasinaudoti tokią politiką. Kita vertus, mes norime uh, pasitarti su juo dėl uh, E, konflikto analizės ir būtent dėl tos priežasties kitą savaitę New York'e su juo ir bus susitinkama kad būtume, galėtume verti situaciją. Iranas yra kitas e, svarbus e, vyriausiosios įgaliotinės susitikimų mm, subjek, objektas dėl brandolinių problemų, su juo buvo palaikomas dažnos, dažni ryšiai Ponas Žalylį palaikė tokius ryšius ir tuose pokalbiuose ne tik apie brandolinį dosiją buvo kalbama. Kitas dalykas, e, vyriausiai galiotinė palaiko ryšį su irakiečiais, su e, užsienio reikalų ministrų debažerai, nes neįsusitiko kitą savaitę susitiks su ponu Zibaryji tenai. E, jūs žinote, kad ponas Zibari užsienio reikalų ministras palaiko ryšį su iraniečiais. Praėjusią savaitę taip pat vyriausiai galiotinė susitiko su Egipto prezidentu Mursi. Jūs žinote, kad Egipto prezidentas ir jo užsienio reikalų ministras palaiko ryšį su Irano valdžia. Taigi aš be abejonės galiu pasakyti, kad vyriausiai galiotinė davė aišku ženklą iraniečiams ir e, tai leistų turbūt Iranui geriausiais įmanomais būdais prisidėti prie konflikto Sirijoje išsprendimo dėl Junktinių tautų saugumo tarybos reformos. Galbūt, e, jeigu jos sudėtis būtų kitokia, tai saugumo taryba greičiau galėtų susitarti temomis e, tokiomis kaip Sirija. Manau, kad ši diskusija neapsiriboja tik Sirija. Ir aš net ir labiausiai norėdamas negalėčiau atsakyti tiksliai jūsų klausimą. Ar Ženevos konvencijų dar yra laikomas? Ne, jų nėra lankomasi, ponė. Uh, Aš jums esu sakęs, kad tarptautinių tyrimų komisija, kuri buvo sukurta Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos rėmose, yra labai aiškiai pasakusi, kad yra tvirto pagrindo teikti, kad yra įvykdyti karo nusikaltimai ir humanitariniai nusikaltimai. Aš galiu uh, pasakyti, kad negalima uh, vienodai traktuoti Asado režimą ir opozicijos, nors ir paminėjau, kad opozicijos rankos nėra švarios. Uh, Asado režimas yra pirmiausiai atsakingas už skerdynės, bet mes lygiai taip pat turime opozicijai pasakyti, kad ji daro dalykų, kurių nereikėtų daryti. Ar tai būtų kankinimai, ar negeras elgesnis žmonės, reikia atvirai opozicijai pasakyti, kad taip negali būti. Toliau, dėl konvencijos, Ženevos konvencijų pažeidimų, ar mes galime imtis priemonių, mes turim kalbėti, kad egzistuoja tarptautinis teisingumas, mes nuolat kartuojame, kad nebaudžiamumo nebus. Ir jeigu saugumo uh, taryba sugebės tai pasakyti, tai bus dar geriau. Mūsų e, vyriausiai galiotinė, kalbėdamasi su Lavrovu, girdėjo, kad gaila, kad saugumo taryboje taip blokuojami sprendimai. Ir jau rytoj e, susitikus Kinijos ir ES aukščiausiams vadovams ir Van Rampojus ir Barosas ir kiti aiškiai išsakys, ką mes galvojame apie saugumo tarybos blokavimą. Bet ar mes galim ką nors daugiau padaryti, nesu tikras. Ar dėrybomis sprendimas dar įmanomas, ar jau per vėlų? Yra tokių, kurie sako, kad jau per vėlai. Sakoma, kad Asadas jau per daug toli nuėjo, šeši mėnesiai, trys mėnesiai e, praėjo jau po to momento, kai dėrybos dar buvo įmanomas. Šiandien jau per vėlų. Bet galiu pasakyti, kad visi kariniai ekspertai sako, kad opozicija negalės nugalėti per artimiausią laikotarpį, artimiausioje perspektyvoje. Visi kariniai ekspertai tą kartoja. Antras dalykas, bendrai yra pripažįstama, kad išorinė karinė intervencija vargu ar yra įmanoma, nėra jokio juridinio pagrindo tam. Taigi, jeigu būtų uh, jeigu nėra galimybės e, išoriniai kariniai intervencijai, jeigu viduje opozicijai laimėti dar šansų daug nėra, tai kokia išeitis? Mes turim galvoti apie politinį realizmą. Ar galim ieškoti kitokių dalykų kaip politinis dėrybinis sprendimas? Artimiausių metų aš jokio kito sprendimo nematau. Todėl mes turime siekti politiškai išsiderėto sprendimo ir e, jeigu įmanoma, mes galim veikti keliais kanalais. Galbūt saugumo taryba ras kitokių veikimo būdų. Tai būtų tik tai dar geriau, man atrodo. Karinė pagalba Sirijai. Dar kartą galiu pasakyti, aš nesu karo ekspertas ir išorės veiksmų taryba nėra geriausia konsultacinė tarnyba pasaulyje. Kai kas iš jūsų turbūt esat geriau konsultuoti ir informuoti negu mes. Bet iš to, ką mes žinome ir ką esame skaitę, be karinės dviejų didelių pagal, e, valstybių pagalbos Asado režimas vargiai būtų išgyvenęs iki šios dienos. Tai yra visiškai aišku. Pone, jūs sakėte, ar Sirijoje reikalai susiklostys taip blogai, kaip e, kad kitose arabų pasaulio šalise. Mums susidaro įspūdis, kad arabų pavasario įvykiai turėjo kur kas daugiau niuansų negu tai, apie ką jūs kalbate. E, galbūt nebuvo viskas tobulą, bet sakyt, kad viskas buvo blogai, tai nebūtų teisinga. Galite pažvelgti į Libiją. Libija sugebėjo atsikratyti tirono. Uh, Ji sugebėjo sukurti e, pereinamo laikotarpio politiką, kuri leidžia jai suorganizuoti rinkimus, kuri leidžia jai įsteigti, su, įkurti vyriausybę, e, kuri yra traktuojama kaip derama po rinkimų. Ji sugebėjo išbristi iš dešimtmečių suštitęsusios diktatūros. Tai jau yra pakankamai gerai. Mūsų požiūrės į tra, politinius pokyčius arabų pasaulyje, ar tai būtų Libijoje ar kitur, uh, E, yra pakankamai palankus. Tos valstybės dešimtmečius gyveno spraudžiamos tironų ar autokratiniuose režimuose ir mes negalime sakyti, kad viskas galėjo labai gražiai ir švariai praeiti. Aišku, kad yra sunkumų, aišku, kad yra žingsnių atgal, aišku, kad yra tam tikrų nukreipimų, tačiau bendrai einama gera kryptimi. Ir jeigu Sirija eitų tokia pat kryptimi kaip kitos arabų valstybės, tai Sirijos žmonėms bendrai tai būtų visai neblogai. Pone Brandner, ar yra humanitarnės pagalbos e, e, dalis e, teikiama per raudonąjį kryžių, kuri nepasiekė tikslo. Aš pirmąsik apie tai girdžiu kalbant. E, eho generalinėme direktore, apie tai buvo kalbama. Aš e, perdosiu tą informaciją mūsų kolegoms iš humanitarnės pagalbos generalinių direktoratų, bet aš pats kol kas nieko nežinau. Aš negaliu jums dabar atsakyti, negaliu pasakyti, ar tai teisinga ar neteisinga. Bet e, jeigu jūs turite tokios informacijos, suteikite ją man, aš perdosiu tai kolegoms ECHO generalinėme direktorate ir mes pabandysime atidžiau ją panagrinėti. Jūsų antras klausimas. Tai yra tokio pobūdžio klausimas, kokiu aš norėčiau. Ar prašysim izraeliečių atverti sienas? Na, aš nežinau. Aš nežinau, ar mes galim pasakyti izraeliečiams tokius dalykus. Man atrodo, kad e, jau kai paprašėme Sirijos atverti sienas, jau kilo šiokių tokių problemų. E, kilo saugumo problemų val Izraelio valstybei. Bet ar mes galime eiti dar toliau? ar prevencijos tikslais galime pareikalauti tokio dalyko. Aš perduosiu šį klausimą savo politiniai valdžiai, su savo kolegomis mes pasvarsysime ir paskui mes jums pasakysim. Pasakysim, kad žymus e, parlamentaras, kaip ponė Brandner, prašė, kad mes apie tai pagalvotume. Rimtai mes apie tai pagalvosime. Pone Salavranka, humanitarnis koridorius arba uh, neskraidimo zonos. Jūs žinote, kad mes kalbėjome apie humanitarinius koridorius, apie saugius, saugias zonas ir tie koridoriai turi būti saugus, kad mes galėtume uh, E, dislokuoti karinės pajėgas ir tai yra daroma tarptautinė juridinė baze remiantis ir tą galima padaryti dar ir negavus saugumo tarybos rezoliucijos. Ar mes jau galime tai turėti realistiškai rytoj? Aš sakyčiau, kad ne. Mes žinome, ką daro rusai, mes žinome, kokiu priemonių įmasi kinai. Man nesusidaro įspūdis, kad mes jau gautume rezoliuciją iš saugumo tarybos, leidžiančią tarptautiniai bendruomeniai apsaugoti humanitarinį koridorių uh, E, Sirijoje. Tai nereiškia, kad mes turim tos idėjos visiškai atsisakyti, bet mes turim žiūrėti dabartiniai realybei į akis. Dabar susidaršį situacija yra neprimtina, žmonės kasdien yra žudomi ir mes turime stengtis e, pasiekti geresnių rezultatų, tačiau kliučių dar yra labai daug. Ačiū. Merci. E. Ačiū. Ekscelencija, ambasadorių, žodis jums. Mr. Chairman, yes, I'll Ačiū, ponė pirmininkė. Aš bandysiu, kiek įmanoma, greičiau atsakyti šios klausimus, nes jau laikas baigėsi. Ponas uh, e, Migarelis iš tikrųjų uh, ekspertas šiais klausimais, aš tikrųjų nekartosiu, ką jis pasakė. Dabar uh, dar uh, buvo du klausimai užduoti dėl šios neskraidimo zonos ir dėl uh, karinio įsikišimo galimybės. Taigi, mm, buvo diskutuojama dėl tas karinio įsikišimo. Daug žmonių galvoja kad tai būtų e, gera alternatyva, kad būtent būtų paspaustas režimas. Mm, e, užsienio mm, reikalų ministras buvo kaip tik tai New York'e prieš, prieš keletą dienų ir jisai pagalvojo, jisai iškėlė tą idėją, ar būtų įmanoma sustabdyti šitos bombardavimus iš oro Sirijoje. Ar nežinau, į tai turi reaguoti visų pirma saugumo taryba. Ta, iš esmės e, tai neįmanoma be saugumo tarybos sankcijos ir daugeliu valstybių tai yra aišku. Jeigu nėra tokios sankcijos, nėra galimybės taikyti e, karinių priemonių. Bet, na, bet jeigu ir bus tas karinis įsikišimas, tai žmonės iš pradžių gal pritarsim, tačiau vėliau kritikuosi labai smarkiai. Dabar dėl PKK. Ir iš tikrųjų e, mane nustebino Hadžidžiožio klausimas situacija Sirijoje ir Turkijoje yra nepalyginama, negalite lyginti šių dviejų valstybių. Mes kalbame apie režimą, e, kuris apskritai neleidžia opozicijai egzistuoti. O, o antra vertus mes kalbame apie demokratinę valstybę, tai yra apie Turkiją. Taigi dabar, e, ką mes galime pasakyti apie PKK mm, e, veiklą Tai iš tikrųjų, tai nėra atsitiktinis reiškinys. ES pripažino PKK teroristinę organizaciją. Ir ji nestovauja kurdams, tai yra teroristinė organizacija. Todėl aš e, e, norėčiau padėkoti ponui Salafrankai už, už tai, kad jisai skatina ES padėti Turkijai. Dabar kalbant apie e, sienų, kont, pasienio kontrolę. Taip, opozicija kontroliuoja šitą pasienio rožą iš Sirijos pusės mes matome, kad kai kurias atkarpas kontroliuoja dar režimas, kai kurias e, opozicija. Na, mes leidžiame sirams vykti į Turkiją, nes mes turime bevizį režimą, todėl įmanoma sirams atvykti į Turkiją. Taip, tai atrodo, kad e, kaip pilietinis karas vis labiau atrodo, tačiau tai nepakeičia a, e, to fakto, kad mes vis dėlto neįsiveršime į Siriją, netaikysime karinių priemonių. Šiomis sąlygomis mes negalime tiesiog taikyti karinių priemonių. Tačiau kaip mes pakeisime situaciją, aš manau, mes turime pasitikėti opoziciją. Mm. Opozicija mm, turi susivienyti ir mes netiekiame karinės įrangos, mes tik tai humanitarnę pagalbą tiekiame opozicijai. Mes bandome or, uh, paskatinti juos organizuotis, tapti nuseklesniais opozicijos atstovus, kad jie labiau atstovautų šaliai. Iš tikrųjų, situacija dar tik tai pablogės, kol jį pradės gerėti. Mm. Na, e, to, e, tos valstybės, kurios prieštarauja bet kokiems veiksmams ir jos jau matot arba pamatys greitai, kad jau sprendimas slysta iš rankų. Mes turime įtikinti tuos, kurie dar dvėjoja, kad reikia veikti. Mes nenorime išlikti mm, istorijoje kaip nerištingi veikėjai. Matėme, kas vyko e, Bosnijoje, kitose valstybėse. Dėja, tai neišvengiama. Tokia yra realybė. Aš nežinau, ar aš e, neatsakiau kai kurios klausimus. E, manau, kad daugumą klausimų jau atsakė ponas Vengrelė. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponė Vengarelį, ačiū ambasadoriu. Dar įvyks neformalus pasikeitimas nuomonėmis su Malio užsienio reikalų ministru už po kelių minučių. Al visiems labai ačiū.